So, schönen guten Morgen allerseits. Take, take a seat, please. Labas rytas visiems. Taip pat mm, sveikinuosi su Patrik Lerik padėjėjais. Taigi, tęsėme vakarykštį posėdį ir pradėsime nuo dešimtojo punkto socialiniai rodikliai makroekonominio disbalanso procedūroje. Sveikinu Lorenz de Pietra Antonijų atvykusi mūsų posėdį šiandieną. E, sveiki atvykę. ir taip pat lydinčią komandą sveikinu ir manau, kad nedelsiant turėtume pradėti šias diskusijas ir išklausyti komisijos pasisakymą. Prašom. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju užimtumo reikalų komiteto nariams. Dėkoju, kad pakvietėte komisiją, kad ji galėtų pristatyti šį pasiūlymą e, įtraukti užimtumo rodiklius į makronominio disbalanso procedūrą. E, Tokiu būdu geriau galėtume atsižvelgti į užimtumo ir socialinių reikalų srities pokyčius. Mes pateikėme šį pasiūlymą ypač todėl, kad norėjome sureaguoti į daugelio suinteresuotųjų šalių raginimą, o vienas svarbiausių suinteresuotųjų partnerių buvo Europos parlamentas. Ir mes Todėl norime ir, ir siūlome įtraukti šiuos e, užimtumo rodiklius, siekiant geriau atsižvelgti ir subalansuoti šią procedūrą. Kaip žinote, makroekonominio disbalanso procedūros tikslas yra identifikuoti potencialias makroekonominės ir finansinės rizikas pakankamai anksti, kad galima būtų perspėti politikus apie šias rizikas, o taip pat tam, kad galėtume išvengti žalingo disbalanso. E, ši proc... E, scoreboard tai yra Vertinimo lentelė yra labai svarbi šios procedūros dalis ir leidžia stebėti, kaip kaupėsi šios rizikos ir trinka pusiausvyrą. Taip pat e, ji leidžia numatyti korekcinės priemonės. Mes manome, kad e, įtraukus užimtumo rodiklius į šią vertinimo lentelę, tai būtų naudinga. E, Reikėtų tai įtraukti dvi vertės Ir tas privalumas būtų dviejopas. Pirma, būtų galima geriau spręsti visuomenės e, poreikius, kurie dabar nėra pakankamai e, apriepti šioje lentelėje. Jie yra labai svarbus atkuriant e, makroekonominį balansą. Antra, taip pat reikia pakalbėti ir apie instituc, poveikį institucijoms, kadangi kai bus įtraukta, įtraukti šie rodikliai. Galima bus vykdyti geresnės diskusijas tarp agrofin, ekofin, atsiprašau, ir EPSCO. Makronominio disbalanso rodikliai yra e, tokia kaip svarbiausia vertė, o užimtumo rodikliai nebūtų pal, taip vadinama paleidžiančioji gale, bet suteiktų pakankamai platų kontekstą ir leistų išsameu suprasti e, socialinę už, ir užimtumo dinamiką. Kokie būtų tie trys rodikliai, kuriuos siūlo komisija? Tai yra visų pirma veiklos lygis, užimtumas ir jaunimo e, nedarbas. Ne Šie rodikliai taip pat galėtų labai veiksmingai pagrysti socialinę dinamiką. Veiklos lygis padėtų išnagrinėti poveikį potencialiam pelnui, o taip pat apskaičiuoti socialinį disbalansą, todėl kad galėtų padėti išsiaiškinti e, kliūtis patekti į darbo rinką, nenorą patekti į darbo rinką, visuomenės neligumus ir taip toliau. Pavyzdžiui, tie, kas ilgiau nei metus ir daugiau nei trejus metus nedirba, jau turėtų atkreipti tam tikrą dėmesį. Tai rodo tam tikrą pokytį ne tik darbo rinkoje, bet taip pat ir socialinius iššūkius susijusius su ilgalaikiu nedarbu. Ilgalaikis nedarbas, kaip žinia, ypač susijęs su skurdo reiškiniu. Galiausiai jaunimo nedarbas yra susijęs su ekonominės veiklos ciklu ir taip pat susijęs kadangi yra su juo susijęs, jis pats pirmas e, atkreipia dėmesį į pavojų, kad darbo rinka išsikraipo mm, ir traukiasi. Ir dėl to turėtume kaip tik atkreipti dėmesį į tą ir imtis kokiu nors veiksmų. Šie E, rodikliai visai nesiekia kaip nors praskiesti ar susilpninti makroekonominio disbalanso procedūrą. Ji ir toliau bus susitelkusi į makroekonominės e, pusiausvėros nebuvimą, tačiau manome, kad įtraukus šiuos tris rodiklius e, būtų galima daug veiksmingiau atsižvelgti į užimtumo ir socialinius pokyčius. Mes komisijoje manome, kad šis pasiūlymas yra subalansuotas Taip pat esame pasitarę su taryba ir komitetais, dabar tarėme su jumis e, parlamentu ir ketiname panaudoti šiuos tris rodiklius e, ateinančiame 2016 metų semestre ir taip pat e, rengiant pirmo, pirmojo, pirmojo mechanizmo, perspėjimo mechanizmo pranešimą, kurį rengs komisija greitų laikų. Dėkoju uždėmesi. Ačiū už pristatymą. Aš e, dabar siūlau pradėti diskusiją, dalyvaujant komiteto nariams, Europos semestro dokumento rengėjams, pirmiausia socialdemokratų frakcija, Sergio Gutierrez Pireto. Prašom. Labas rytas. Ačiū už suteiktą žodį. Dėkoju Europos komisijai už tai, kad atėjo į mūsų posėdį ir dalyvauja užimtumo komiteto darbe, pristatydama savo socialinių rodiklių pasiūlymą mums. Manau, kad tai yra geras žingsnis į priekį. Turbūt niekas nenuneiks, kad pažangos yra pasiekta. Norėčiau priminti, kad po to, kai buvo parengtas pirmas ar antras pranešimas apie Europos semestrą ir patvirtintas šešių dokumentų paketas, parlamentas nuolat kartuodavo, kad tokie rodikliai turėtų būti įtraukti į Europos semestro procesą ir į ankstyvojo įspėjimo mechanizmą. Dabar matome, kad rodikliai yra patobulinti, nebėra jie traktuojami kaip papildomi rodikliai, vertinami kaip pagrindiniai rodikliai naudojami e, ankstyvos spėjimo sistemoje, nereiškia, kad jie priliksta makroekonominiams rodikliams, kurių šis parlamentas prašė, ypač ekonomikos komitetas to darė. Mūsų nuomonė, tie rodikliai turėtų būti traktuojami taip pat kaip makroekonominiai rodikliai. Užimtumo rodikliai turėtų būti įtraukti į ankstyvo įspėjimo mechanizmą todėl kad egzistuoja labai didelis disbalansas tarp užimtumo, jaunimo užimtumo ir kai kurių kitų faktų, kurių trūksta. Tai ypač pasakytina apie e, bendrą ekonomikos erdvę ir visą Europos Sąjungą, labai svarbu tai yra visai Europos ekono, Sąjungos ekonomikai. Deficitas skola yra sisteminiai eurozonos veiksniai, visos Eurosąjungos veiksniai Tačiau yra ir kitų e, momentų, kuriuos turėtume traktuoti vienodai. Pavyzdžiui, daugiau negu 20 procentų nedarbo lygis Ispanijoje arba Graikijoje, jaunimo nedarbas siekiantis 50 procentų Graikijoje. Apie tai turėtų būti kalbama ankstyvo įspėjimo mechanizme. Tai nėra paprasti skaičiai, nesvarbu, ar tai būtų vertinama kaip šalutinis ar pagrindinis rodiklis jie turi išjudinti procedūrą numatytą šešių dokumentų procese. Tai yra pagrindinis dalykas, kurį aš norėjau pasakyti. Kaip jau sakiau, šis dokumentas reiškia žingsnį į priekį, bet jo nepakanka, žinant parlamento siekius. Tie rodikliai turėtų būti vertinami vienodai, kol kas jų yra nepakankamai. Europos komisija pateikė savo pasiūlymą, e, kuriame yra kalbama apie darbo jėgos aktyvumo lygį ir panašiai. Jūs e, suprantate, kad reikia išmatuoti užimtumą, tačiau ekonominės ir socialinės problemos išplaukia ES ne tik iš užimtumo, jos yra susijusios ir su kitais veiksniais. Jeigu kalbam apie nedarbą, prastai nekalbam apie ilgalaikį nedarbą. Europos komisija, atrodo, didžiąją dalį savo pastangų sutelkė e, būtent į tai savo teisės akte. Užimtumą reikia išmatuoti kitaip ir aišku, tai yra su jie susijęs su socialinės atskirties ir skurdo rizika. Yra ir kitų socialinių rodiklių, kurie gali būti traktuojami kaip papildomi ar pagrindiniai. Ir dėl jų ankstyvo įspėjimo mechanizmas nebus paleistas, tačiau juos būtina atsižvelgti. Būtent apie tai užimtumo komitetas didelė dalimi nuolat kartoja. Mes vis sakėme, kad e, rodikliai turi būti traktuojami taip, užimtumo rodikliai turi būti traktuojami taip, kaip ir kiti e, makroekonominiai rodikliai. Ačiū. Kiek aš matau, ilgalaikis nedarbas jau netrukus bus įtrauktas, bent jau yra parengtas toks planas. Apie tai dar kalbėsimės. O dabar EPP frakcijos vardu Sofija Ribeiro. Bet aš jo salėje nematau. Atrodo, jos nėra. Elizabeth Moran Šaptie, ar jūs ją pakeiksite? EPP frakcijos vardu. Gerbiamas pirmininkė, aš prašiau žodžio, bet aš noriu kalb... Nekal... nenoriu kalbėti vietoj ponios Ribeiro. E, suteikite man žodį tada, kai jums atrodo naudinga. Tada ta frakcija bus pristatyta vėliau. ECR frakcijos vardu Antėja Makintaja. Jos irgi nėra. Ar kas nors iš ECR norėtų ją pakeisti? Ne. Tada Alde frakcijos atstovė Marin Harkin. Bet ir jos nėra. Ar kas nors ją svardu pakalbės? Ogui atstovą ar turime? Lynn Boylan? Jokinga pradeda darytis baisu. Žaliųjų vardu? Jean Lambert? Ne, jos irgi nėra. O kaip bus su EFDD frakcija? Pone Begin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš kurį laiką Aš e, prašiau žodžio, kad galėčiau pakalbėti apie rodiklius naudojimus e, makroekonomikos disbalanso procedūroje. Ta tema labai svarbi, kai Europos komisija siūs įspėjimą valstybėms narėms, mes turėsime suvokti, kad kai kurie rodikliai, kai kuriuose rodikliuose nėra atsižvelgiama į socialinę pusę, į socialinius rodiklius. Taip negali būti Kas dabar yra daroma? Reikia užtikrinti, kad e, vertinant rodiklius būtų atsižvelgta į socialinį metmenį. Kai kurie rodikliai, įskaitant neligybę ir skurdo riziką, e, yra įtraukiami ir tiesa ta, kad jau prieš metus suvokiame, kad pagal tuos e, rodiklius galime įvertinti realią padėtį valstybėje. Tačiau tie skaičiai neleidžia vyriausybėms imtis tikslių priemonių. Taigi, turime skirtingus rodiklius e, atlyginimų tarp vyrams ir moteriams skirtumai buvo įvertinti, skurdo skaičiai, e, darbo rinkoje neaktyvių gyventojų dalis, visą tai buvo įvertinta. Bet dabar matome, kad menksta e, žmonių teisės. Žmonės dirba netinkamomis darbo sąlygomis arba net ir dirbdami nesugeba peržengti skurdo ribos. Į tą statistiką reikia atsižvelgti, nes atrodo, kad kartais valstybės patenka užburtą ratą, bet taip iš tiesų nėra. Būtina atsižvelgti į dirbančius skurdžius žmonės. Kai kurie rodikliai yra įvertinti, ir jie yra naudojami pakoreguojant valstybių priemonės e, darbo rinkoje. Taigi aš manau, kad reikėtų pagerinti šių rodiklių analitinę vertę. Taip mes galėtume išskirti ir prioritetinės rytis. Kalbant apie jaunimo nedarbą, visi suprantame, kad ta problema nepaprastai svarbi, kaip ir mokyklų nebaigiančių jaunuolių skaičiai jaunų žmonių, kurie nei mokosi, nei dirba skaičiai yra labai dideli ir tai daro didelę įtaką visai jaunimo kartai. Būtina užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama ne tik į perteklinio deficito procedūrą, bet ir aukštą nedarbo lygį arba neligybę. Tie duomenys turėtų būti naudojami kaip pagrindas pradėti ankstyvojo įspėjimo mechanizmą vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Aš manau, kad ES negali numatyti sankcijų, jeigu e, egzistuoja, jeigu taikoma tik tai mm, disbalanso procedūra, būtinas išvelgti į valstybės socialinę padėtį. Ji yra tiek pat svarbi kaip ir biudžetiniai reikalai. Turėtume siekti ekonomikos klėstėjimo, visapusiško užimtumo ir ištaisyti socialinę neligybę apie tai kalba ne tik penkių žvaigždučių judėjimas Italijoje. Tie principai yra numatyti ir ES sutartyse. ENF vardu Mara Bicotto, bet jos nėra salėje. Kolega Matan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi Noriu e, padėkoti už tai, kas yra padaryta, pritariu visiems, kurie tai jau padarė. Dėkoju Europos komisijos pareiškimui, kad socialiniai e, faktoriai bus įtraukti į makroekonominio disbalanso rodiklių tarpą. Tačiau labai dažnai reikia palikti atviras duris, kaip mes sakome. Europos parlamentas neretai tą daro. Mes visi supratome, kad krizė, kurią dabar išgyvename, nėra konjunktūrinė, tai yra struktūrinė krizė mes susidurėme su struktūrinėmis problemomis. Ir dėl to yra greunama užimtumo rinka, darbo vietos, dėl to prasideda masinis nedarbas, ypač paliečiantis e, jau įtrausias visuomenės grupės žmonės iki 25 metų ir vyresnius žmonės po 50, vyresnius negu 55 metų. E, supraskime, kad jau keletą metų ši struktūrinė krizė įsitvirtina. Ir aš norėčiau pasakyti visam komitetui, komisijai ir savo kolegoms, kad vietoj to, kad mes ir toliau rinktume statistiką ir bandytume gydyti e, padarinius, kuriuos sukėlė e, mūsų valstybių narių biudžeto deficitas ir biudžetinė drausmė, mes turėtume stengtis išrauti šios struktūrinės krizės šaknis, e, globalizacijos mažinimas, ekonomikos uh, E, finansavimo sistemos pakeitimas, ultraliberalizmas, socialinis dempingas, būtent tai sukėlė endeminį nedarbą ir masinį nedarbą. Mes suprantame, kad laikas jau dabar e, pradėti realiai dirbti, o ne ieškoti e, kažkokių tai padarinių gelbėjimo būdų. Ačiū Elizabet Šar Morašartijai. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū, kad leidžiate man savo ruoštų padėkoti Europos komisijai už šiandien pateiktą pristatymą. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos semestre bus atsižvelgiama į socialinius veiksnius. Mums tai atrodo būtina. Tie rodikliai yra reikalingi, nes, ponė pirmininkė, darbas, kurį mes vykdome šiame komitete, didelė dalimi bus sėkmingas, jeigu mes sugebėsime atspindėti tuos e, socialinius e, faktorius. Mūsų sugebėjimas analizuoti juos leis sukurti taisomąją politiką. Taip, Europai reikia taisomosios politikos. Taip, šiame komitete mes apie tai kalbame ir to siekiame, ir ne tik šiandien. Aš norėčiau pabrėžti tris aspektus, kurie man atrodo itin svarbus ir kurie rūpi mums visiems. Pirmiausia, jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbui įvertinti reikia labai tikslių rodiklių. Turime galvoti ir apie jaunimą be kvalifikacijos, kiek iš jų mes sugebėsime ištraukti iš to e, skurdo, kuris e, neišvengiamas jiems yra dėl to, kad jie neturi kvalifikacijos ką gali čia padaryti Europos e, darbuotojų judumas, profesinis judumas, e, gali padėti nekvalifikuotą jauną darbo jėgą ištraukti iš, da, iš nedarbo. Antras dalykas vėlgi susijęs su jaunimu. Reikia rodiklių, kurie leistų įvertinti labai tiksliai jaunimo realijas, jaunimo e, realybę. E, Jaunimo garantija, kurią mes sukūrėme, e, nėra skirta tam, kad mes jaunimą ištrintume iš jaunimo nedarbo statistikos. Ji jaunimo garantija turi leisti užtikrinti, kad jauni žmonės iš, nedarbo, iš bedarbio statuso pereis į geras darbo sutartis turinčių darbuotojų statusą. Ir trečias dalykas, labai tiksliai aš norėčiau čia e, pakalbėti apie tam tikrą jaunimo e, E, kategorija nuo 25 iki 30 metų, ta jaunimo grupė. Tame, toje amžiaus grupėje yra tiek pat bedarbių, kaip ir e, amžiaus grupėje nuo 15 iki 25 metų. Jeigu skaičiuosime nedarbių, bedarbių skaičius iki 30 metų, tai skaičiai išaugs dvigubai. Ir tik pirmininkė turime atkreipti dėmesį, kad virš 25 metų žmonės jau yra diplomuoti yra baigę mokslus, todėl mes turime sukurti labai aiškę ir tikslę taisomąją politiką. Dar vienas momentas, kuris yra mums reikalingas, e, moterų e, įsitvirtinimas darbo rinkoje, dėl, e, kurio, iš kurios jos buvo išstumtos dėl susidariusios darbo krizės. Moteris turi rasti apmokamas darbo vietas. Nuo 2010 metų padėtis gerokai pasikeitė ir patys matome, kaip uh, pasikeitė moterų padėtis, nes daugelis jų turėjo pastraukti iš darbo rinkos. Ir dar vienas momentas turime išskirti neturtingans dirbančius žmonės, žmonės, kurie dirba, bet nesugeba uždirbti pakankamai. E, turim rasti labai tikslių rodiklių. Dirbti kartais neužtenka. Nebepakanka būti darbo rinkos dalyvių. Reikia sugebėti išgyventi iš savo darbo. Ir čia e, tą temą turėtume įtraukti Europos semestrą taip pat. Ačiū, ponė pirmininkė. Vielen Dank. Ähm, Ačiū. Trumpa pastaba dėl to, ką pasakėte. Amžiaus grupė nuo 25 iki 30 metų. Na, jie nėra vieninteliai, kurie turi profesinį slavinimą, kurie gali dirbti Tačiau taip pat į tą grupę taip pat patenka ir tie, kurie nėra gavę profesinį slavinimo. Dėl to labai sunku tą grupę kaip nors integruoti po to į darbo rinką. Toliau, Sanda. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Europos komisijos mums pateiktą pasiūlymą, pasidžiaugti tuo, kad yra išrinkti rodikliai, kurie e, visiškai atitinka uh, mūsų aktualijas, ypač kalbant apie jaunimo nedarbą ir ilgalaikį nedarbą. Net jeigu turbūt tuos rodiklius reikėtų dar gerokai patobulinti, kaip kad sakė Elizabeth Moranšarty. Komisijos pasiūlymas atsako į Europos parlamento prašymą, kurį mes jau teikėme kurį laiką. Aš žinau, kad šis etapas dar tik pirmasis, o dar aš norėčiau paklausti, kaip elgsimės, kad užtikrintume, kad tie rodikliai suvaidintų savo vaidmenį ankstyvo įspėjimo mechanizme. Kaip galime e, juos prikišti valstybėms narėms, kurios dar netaiko to įspėjimo mechanizmą ir kaip įvesti privalomas taikyti priemonės, nes aš nemanau, kad dabar dėrėtų uh, be pagrindo taikyti kažkokias sankcijas ar apribojimo priemonės. Labai ačiū. Ar komisija nori ką nors pridurti? Piet Antonijo, ar norite sureaguoti, prašau? Taip, labai ačiū. Dėkoju už tokias įdomias diskusijas šio klausimu. Keletą dalykų norėčiau paminėti, ypač dėl rodiklių, kurie naudojami yra. Na, tai yra tokie pagrindiniai rodikliai naudojami makronominio disbalanso procedūroje. Ir jie turi ne tik statistinę, bet ir politinę reikšmę. Ir komisija naudoja didžiulį pluoštą įvairių rodiklių tiek šioje procedūroje, tiek kitose Europos semestro procedūrose naudojama labai daug rodiklių, kurie apima labai daug įvairių dalykų. Pavyzdžiui, kaip skurda, selinius saugiklius, taip pat e, mažų garantijų darbą ir panašius dalykus, visą tai apimama taip pat. Ir tikrai vis tai atkreipiamas dėmesys Europos semestro metu. Tačiau taip pat pasina, kad ir Penkioliktaisiais metais Europos valstybės gavo daug rekomendacijų iš komisijos, kuriais siekiama iš raginamas valstybės narės išsaugoti socialinę poziciją esamą ir ją gerinti socialinę situaciją. Trys valstybės narės buvo įspėtos dėl socialinių mokėjimų, taip pat devynios dėl, dėl nedarbo išmokų ir panašių dalykų. Tad taip pat siekime užtikrinti, kad būtų galima įtraukti tos asmenys atgal darbo rinką ir apie tai kalbės valstybės narimis. Toliau jaunimo nedarbas. Tikrai turime statistikos ir esame diferencijavę pagal tai, ar žmonės yra kvalifikuoti, ar neturi kvalifikacijų. Ir rekomenduoju valstybės narėms taip pat įtraukti vėl į darbo rinką moteris, ar padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ne viena valstybė narė gavo rekomendacijų dėl šių dalykų. Taigi buvo rekomenduota valstybės narėms atidžiau spręsti šios klausimus. Toliau dėl ekonomidės balanso procedūros. Na, kokie rodikliai ten naudojami? Uh, Jie atrenkami viena vertus yra ir pagal techninius kriterijus, ar, pažiūrėjau, galima rodiklius laiku surinkti, tarkime, kai kurie rodikliai, pavyzdžiui, socialinių klausimų rodikliai, nėra taip gerai greit surinkami kaip e, darbo rinkos varus rodikliai. Galbūt tiek būtų. Ačiū už diskusijas. Vielen Dank. Ähm, wir werden am Donnerstag mit den Koordinatoren. Ačiū. Tai ketvirtadienį aptarsime tai su koordinatoriais. Ar rengti nuomonę? Aš pats norėčiau šį betą pasakyti komisijai. Prieš savaitę kalbėjau su valstybės narės e, darbo ministru. Ir man buvo pasakyta, kad Europos semestro duomenis dėl užimtumo ir salinių reikalų na, nebuvo. Dažnai darbo ministrams tai nėra įdomus ar aktualūs dalykai ir kartais darbo ministrai nepasidomi šiais klausimais. Taigi mes čia labai rūpinamės, kaip tos rodiklius pagerinti, tačiau reikia nepamiršti, kad čia tikrai reikia dar, dar gerokai padirbėti. Kaip informuoti asmenis apie tai, ką, čia, ką mes nutarime. nes kitaip nieko nepasieksime, jokių nebus apčiapiamų rezultatų. Toliau. Ponios Marija Šertie pakviesta svečių grupė dalyvaus posėdyje iš e, jos regiono priekybos rimtų rūmų ir e, Sveikinu Jūs atvykusius. O dabar pereikime prie balsavimo. 11 punktas. Neligybės mažinimas, atkreipiant daugiau dėmesio į vaikų skurdo problemą. Šią nuomonę rengia Ines Suber. 309 pakeitimai buvo pateikti. Ir po to Buvo patikti 29 kompromisiniai pasiūlymai. Nuo jų ir pradėsime. Taip. Tikiuosi, pakankamai narių yra, gal reikėtų patikrinti. Taigi, 118 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Reikia patikrinti elektroniniu būdu. Kas už ir kas prieš. Balsuokite. Balsuoti pradedame. Baigiame. 35 už Na, panašu, kad užteks rankas kelti. Taigi, kompromisas M. Kas už, kas prieš? Priimta. Toliau. Kompromisas L. Kas už, kas prieš? Priimta. Toliau kompromisas kompromisas A. Kas už, kas prieš. Priimta. 139 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Priimta. Ne, reikia patikrinti. 139 pakeitimas, tik žinome. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti vėlgi gana aišku. 140. Kas už, kas prieš, priimta. 141. Kas už, kas prieš, priimta. 142. Kas už, kas prieš, priimta. Kompromisas AA. Kas už, kas prieš, priimta. 151 kas už, kas prieš. Berots priimta. Na, patikrinkime. Ar visi jau balsavo? Priimta. Toliau 153. Už. Kas prieš? Atmesta. 154 kas už, kas prieš. Priimta. 156. čia visi panašus jie yra. Kas už, kas prieš, atmesta. Vienas iš vienas? Ne, reikia nam tik patikrinti balsavimą. Nuo 156 iki 160 pakeitimų balsuojame. Ar visi balsavo? Taip, berots visi. Atmesta. vienu balsu persvarą. Na, būna kartais ir vienas balsas lemtingas. Vienas šeši vienas, kas už, kas prieš, atmesta, vien šeši du, prieš, reikia patikrinti. Ar visi balsavo? Baigėme atmesta. 163. Kas už, kas prieš, atmesta. 164. Kas už, kas prieš, mm, tikriausiai atmesta. 165. Kas už, kas prieš, atmesta taip pat. Toliau 167. Kas už, kas prieš? Atmesta. Toliau. 167 vis tik. 167 dar reikia patikrinti vis tik. Balsuojame 167. Baigėme balsuoti atmestą. 166. Kas už, kas prieš. Atmesta. 168. Kas už, kas prieš. Priimta. 169. Kas už, kas prieš. Priimta. 150. Atsiprašau. 173. Kas už? Kas prieš? Ne, visų pirma, prieš. Kas už? 173. Ačiū. Kas prieš? Ačiū. Primta. Kompromisas N. Prašau aiškiai parodyti, nes nesuprantu. Taigi, atsiprašau, jeigu ne, ne, neprašau parodyti, kas susilaiko, bet kartais būna labai aišku. Galima tiesiog apseiti be susilaikymo. Taigi, kompromisas M. Kas už? Kas prieš? Priimta. 181. Kas už? Kas prieš? Priimta. 182. Kas už? Kas prieš? Na, kas susilaiko, nes dabar nelabai gerai matėsi. Kas susilaiko, tuomet priimta. Toliau kompromisas O. Kas už? Kas prieš? Priimta. 185, kas už, kas prieš, priimta. 186, kas už, kas prieš, atmesta. Kompromisas AB, kas už, kas prieš, priimta. Kompromisas Q, kas už, kas prieš, priimta Priimta. 195 kas už, kas prieš. Priimta. 196 kas už, kas prieš. Priimta. 197. Atsijimta šitas ir vienas. Dabar P kompromisas kas už, kas prieš. Priimta. 206 kas už, kas prieš, priimta. 207 kas už, kas prieš, priimta. Kompromisas R, kas už, kas prieš, priimta. Kompromisas S, kas už, kas prieš, priimta. 228 kas už, kas prieš, priimta. Priimta. 230 kas už, kas prieš. Priimta. 231 atkrenta, tuomet 232 kas už, kas prieš. Priimta. 233 kas už, kas prieš. Priimta. Taip, 2-3-3 balsavome, dabar kompromisas P. Kas už, kas prieš, priimta. 2-4-5, kas už, kas prieš, priimta. 2-4-6, kas už, kas prieš, priimta. 2-4-7, kas už, kas prieš, priimta. 248 kas už, kas prieš, priimta. 249. Ar šitas atsimtas ar ne? Ne. Taigi 249 kas už, kas prieš, atmesta. Kompromisas AC. Kas už, kas prieš, priimta. Kompromisas U. Kas už, kas prieš, priimta Priimta. 267 kas už, kas prieš, atmesta. Kompromisas V. Kas už, kas prieš, priimta. 278 kas už, kas prieš, priimta. Kompromisas W. Kas už, kas prieš, priimta. 237 kas už, kas prieš, priimta. 289 kas už, kas prieš, priimta. Kompromisas X, kas už, kas prieš, priimta. 291, kas už, kas prieš, priimta. Priimta. 292 kas už, kas prieš. Priimta. Kompromisas Z. Kas už, kas prieš. Reikia patikrinti. Tikriname Z kompromisą. Ar visi balsavo? Uždarome balsavimą. Patvirtinta. 294. Kas už? Kas prieš? Priimta. 296. Kas už? Kas prieš? Sunku pasakyti. Patikrinkime. 296. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 297 kas už, kas prieš, reikia patikrinti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmest. 298, kas už. Na, aiškiai atmestu. Toliau, į kompromisas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 307, kas už? Kas prieš? At, atmesta. 308, kas už? Reikia patikrinti. Ne, reikia patikrinti 307. 307 tikriname. Uždarome balsavimą. Aiškiai atmesta. Trišimtai aštuntas atkrenta, trišimtai devintas kas už? Atsiprašau, 308 vis tik, 308. Taigi 308 kas už? Ačiū. Ne, atsiprašau, e, kas dabar prieš balsuoja. Taip ačiū. Atmesta. 309 kas už? Kas prieš? Priimta. Periname prie kasomų dalių ir pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Antras. Kas už, kas prieš, atmesta. Toliau kitroka e, dalis, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau ketvirtas pakeitimas atkrenta ir toliau 16 ir 5 pakeitimas. Kas už, kas prieš, priimta. Toliau 7. Kas už, kas prieš, priimta. Toliau 22a. Kas už, kas prieš, priimta. Devintas pakeitimas, 22a dalies, kas už, kas prieš, priimta. Toliau 28, dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau 11, kas už, kas prieš, priimta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 13 pakeitimas. Kas už, kas prieš, priimta. 14. Kas už, kas prieš, priimta. 15. Kas už, kas prieš, priimta. 16. 17 tai yra. Įsimtas kas už, Reikia patikrinti atnektą. Patikrinkime, ar visi balsavote. Taip, taigi balsavimą uždarome. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Priimta. Kompromisas A. Kas už, prieš, priimta. Dvidešimtas pakeitimas. Kas už, prieš priimta. 21 atkrinta. B kompromisas. Kas už? Prieš. Priimta. 24 pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. 25 pakeitimas. Atsiimtas. C kompromisas. Kas už? Prieš. Priimta. 31 pakeitimas už prieš atmesta. 32 už prieš. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 33. Kas už? Prieš. Priimta. 35. Kas už? Atsiprašau, atsiimtas kompromisas D. Kompromisas D. Kas už kompromisą D? Prieš priimta. Kompromisas E. Kas už? Prieš priimta. 42 pakeitimas. Kas už? Prieš priimta. 44, dėl jo nebalsuojame. Ne, čia yra tik tais e, lingvistinis pakeitimas. 42, mes pasitikrinsime, ar visi balsavote. Baigime balsuoti. Priimta. Kaip sakau, 44 dėl 44 nebalsuosime, taigi dabar 50 pakeitimas. 50 E konstatuojamoji dalis A punktas, kas už, prieš, priimta. 52, kas už, prieš, atmesta. F kompromisas, kas už, prieš, priimta. 60, kas už, prieš, priimta. G kompromisas kas už, prieš, priimta. 68 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 70 kas už, prieš, nelabai aišku. Pasitikrinkime. Dėl 70 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmestu. 69. Kas už? Prieš. Negaliu aš apsispręsti. Dar sėkiai pakelkite rankas. Kas už? Dėl 69. O prieš kas? Dabar aišku. Priimtas. H kompromisas. Kas už? Prieš. Priimta. 73 pakeitimas. Kas už? Prieš priimta. 51. Į kompromisas, kas už prieš priimta. 83 pakeitimas, kas už prieš priimta. 84 už prieš priimta. G kompromisas, kas, J kompromisas, kas už, prieš priimta. 93 pakeitimas už, prieš priimta. 94 kas už, prieš priimta. 97 už, prieš pasitikrinsime. 97 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Na, pagaliau aišku. 95 pakeitimas. Reikia balsuoti. Kas už? Prieš atmesta. 96. 100 ir 102 kartu, kas už, prieš, reikia pasitikrinti. 96, 100 ir 102 tikrinamės. Nematau pakankamai rankų, man reikia aiškiai, kad pakeltumėt. Koks rezultatas? Gal galėtumėt aiškiai kelti rankas, kad geriau matyčiau. 98 kas už, prieš, atmesta. 99 už, prieš, atmesta. 101 pakeitimas. 99 pirmą pasitikrinti reikia. Ar visi balsavote? Aiškiai priimtas 101. Reikia balsuoti dėl 101, kas už prieš 101. Kas už? Prieš. Priimta. 103. Kas už? Prieš. Priimta. 104. Kas už? prieš, priimtas 105, kas už, prieš, atmesta, kompromisas K, kas už, prieš, priimta, 107, kas už, prieš, priimta, 108, kas už, prieš, priimta, 109 kas už, prieš, priimta. 110 kas už, prieš, priimta. Pasitikrinsime dėl 110 pakeitimo. Pradedame balsuoti ir visi balsavote. Atmestas. 111 pakeitimas. Ne, turėtume balsuoti dėl 114, kas už, prieš priimta. 115, kas už, prieš priimta. 116, kas už, prieš priimta 117 kas už prieš priimta. Pasitikrinsime dėl 117. Pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar reikia balsuoti dėl pranešimo projekto, pakeisto projekto. Dabar balsuosime vardiniu balsavimu. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Labai aiškus rezultatas. Ne, padarėme klaidą. Norėčiau Dar sėki balsuoti. Ar visi balsavote? Dabar baigėme balsuoti. 42 už ir 6 prieš sveikinu pranešėją. Turime susitarti, ar rezultatą pridėti prie pranešimo, ar to norite. Taip, ar kas nors prieštarautų tam pasiūlymui. Taigi mes ne tik užfiksuosime protokole rezultatą, bet taip pat pridėsime ir prie pranešimo. Dėkoju. Vieną sekundėlę pakeisiu, pakeisiu, pasikeisiu dokumentus. Dabar 12 punktas, tai yra ES strateginė sistema skirta sveikatai ir e, saugumui darbe. Kompromisas M kas už, prieš, priimta. 101, kas už, prieš, atmestas. 102, už, prieš, atmesta. 105, už, prieš, pasitikrinkime. 105 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 106. Kas už prieš atmesta. N kompromisas. Kas už prieš priimta. Kompromisas O. Kas už prieš priimta. Trečias paragrafas kas už, prieš, atmesta. P kompromisas, kas už, prieš, priimta. 133. Tai yra balsavimas dalimis. 133 pirma dalis, kas už, prieš, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, taip pat priimta. 134 už, prieš, atmesta. Q kompromisas kas už, prieš, priimta. Kompromisas R kas už, prieš, priimta. S kompromisas kas už, prieš, priimta. Kompromisas T kas už, prieš, priimta. 147 atkrinta, taigi 148 kas už, prieš, priimta. Kompromisas U kas už, prieš, Priimta. 157 kas už, prieš atmesta. Kompromisas V, kas už, prieš priimta. Kompromisas W, kas už, prieš priimta. X kompromisas, kas už, prieš priimta. į kompromisas, kas už, prieš, priimta. Kompromisas Z, kas už, prieš, priimta. Šimtas aštuoni du, kas už, prieš, atmesta. Kompromisas AA, kas už, prieš, priimta. AB, kas už, prieš, priimta. AC, kas už, prieš, priimta. 197, kas už, prieš, priimta. 128, kas už, prieš, atmesta. Kompromisas AD, kas už, prieš, priimta priimta. 2, 1, 0, kas už, prieš, atmesta. AE kompromisas už, prieš, priimta. 2, 1, 9, už, prieš, atmesta. 2, 2, 1, kas už, prieš, atmesta atmesta. AF kompromisas už prieš priimta. 225 kas už prieš atmesta. AG kompromisas. Kas už prieš priimta. AH kompromisas už, prieš, priimta. Kompromisas AI už, prieš, pasitikrinsime. Pradedame. Balsavote, baigiame balsuoti. Atmestas kompromisas AI. 256, dėl jo turime balsuoti, kas už, prieš. Reikia pasitikrinti ir dėl šio balsuoti pradedame. Ar visi balsavo ir baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. 259 balsavimas dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš. Taip pat tikrinsime, kadangi labai neaiškus rezultatas. Dėl 259 pirmos dalies balsuojame. Ar visi balsavo? Dabar baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis dėl jos nebereikia balsuoti, man atrodo. FEM 1. Kas už? Prieš. Taip pat reikia pasitikrinti. Man atrodo, atmestas, bet pasitikriname. Dėl FEM 1 balsuojame. Ir baigiame balsuoti. Atmesta. 262. Kas už prieš susilaikė atmesta kompromisas AJ, kas už prieš priimta. Kompromisas AK, kas už prieš priimta. Kompromisas AL, kas už prieš priimta. Kompromisas AM, kas už, prieš, priimta. Du aštuoni vienas toliau. Du aštuoni vienas. Kas už, prieš, atmesta kompromisas AN, kas už, prieš, priimta. 294, kas už, prieš priimta. Kompromisas AO, kas už, prieš pasitikrinsime. Taigi pradedame balsuoti. Ir baigiame. Priimta. Toliau ko AP kompromisas, kas už, prieš priimta. Kompromisas AQ, kas už, prieš, priimta. Kompromisas AR, kas už, prieš, priimta. Trys vienas devynikas už, prieš, atmesta. FEM 16. Už, prieš, priimta. 322, kas už, prieš, atmesta. Kompromisas AF, kas už, prieš, priimta. 325 326 ir 327. Visi kartu. 326 buvo atsimtas, tai 325 ir 327 kartu. Kas už? Prieš. Atmesta. Kompromisas AT. Kas už? Prieš. Primta. Kompromisas AU. Kas už? Prieš. Primta. Kompromisas AV, kas už, prieš, priimta. Kompromisas A, e, dvigubą V, kas už, prieš, priimta. FEM 22, kas už, prieš, priimta. FEM 2, nebus balsuojama dėl jo. Atkrinta jisai, kadangi buvo priimtas 20. AX kompromisas. Už, prieš, priimta. 3, 6, 3, kas už, prieš, priimta. 3, 6, 4 už, prieš, priimta. FEM 14 atkrinta. 366, kas už, prieš, atmesta. AI kompromisas už, prieš, atmesta. 371. Atsiprašau. netiksliai pasisakiau, 371. Atkrinta. Kompromisas AZ, kas už, o prieš, priimta. FEM 10, kas už, prieš, priimta. FEM 18, kas už, prieš, priimta. Kompromisas BA. Kas už prieš priimta. 376, kas už prieš priimta. 378, kas už prieš priimta. 379 už prieš priimta. Trys septyni trys už prieš priimta. Dabar konsultuojama dalis, kas už prieš atmestant, antroji dalis atmesta. 6-8, kas už prieš priimta. Nurodomoji dalis 9a, už prieš priimta. 15, kas už prieš priimta. Ketvirtas pakeitimas atkrenta. Nurodomai dalis 15, 6, 10 ir 11 yra identiški pakeitimai, kas už juos prieš priimta. Nurodomai dalis 15a, kas vėlgi 7 ir 8 identiški pakeitimai, kas už prieš priimta Priimta. 15b. Kas už? Prieš. Priimta. 16a. Kas už? Prieš. Priimta. 23a. Kas už? Prieš. Priimta. Kompromisas A. Kas už? Prieš. Priimta. 18. 25 rodmanės už, prieš, priimta. 25a, mm, dvi, kas už, prieš, priimta. Sekantis atkrinta. 21 pakeitimas, 25a nu, konsolidų dalis, kas už, prieš, atmesta. 22. 21. Na gerai, pasitikrinsime dėl 21. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Dvidešimt du, kas už prieš. Nematau aiškiai, keliamų rankų. Atrodo, kad atmestas šis pakeitimas. Dėkoju, kad pakėlėte rankas. 23. Už, prieš, atmestas, atkrintas. 23 buvo priimtas, ar ne? Pasitaisome. 22 buvo priimtas, o 23 atkrito. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Kompromisas B. Kas už? Prieš. Priimta. C kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Kompromisas D. Kas už, kas prieš. Priimta. Kompromisas E. Kas už, kas prieš. Priimta. 32. Kas už, kas prieš. Priimta. F kompromisas. Kas už, kas prieš. Priimta. G kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. BB kompromisas kas už, kas prieš, priimta. BC kas už, kas prieš, priimta. H kas už, kas prieš, e, priimta. Kompromisas BD. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. E, FEM pirmas pakeitimas. Reikia balsuoti. Reikia balsuoti, kas už FEM e, pirmą. Už prieš priimta. Kompromisas I. Kas už prieš priimta. J kompromisas už prieš priimta. K kompromisas už prieš priimta. L kompromisas už, prieš, priimta. BE kompromisas kas už, prieš, priimta. FMS pakeitimas kas už, prieš, priimta. 84. Už, prieš, priimta. E, B FEM už prieš priimta. FEM F kas už prieš priimta. FEM J už prieš priimta. 86 už prieš priimta. FEM C už prieš atsiprašo pirmininkas atkrenta. FMC atkrenta kaip ir FME. FEMN dabar balsuojame. Balsuojame dėl FEMN, kas už, prieš, priimta. 89 už, prieš, priimta. FEMK atkrenta, FEMO toliau, kas už, prieš, susilaikė. Fem R lieka, kas už, prieš, priimta. Balsuojame dėl, dėl pranešimo su pakeitimais vardiniu būdu. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. So, dann haben wir die Schlussabstimmung. Taigi, galutinis balsavimo rezultatas. Dokumentas priimtas. Sveikinu pranešėją. Jeigu ar norite, kad balsavimo rezultatai būtų pridedami prie pranešimo, ar kas nors tam prieštarautų? Jeigu niekas neprieštaraus, tada balsavimo rezultatai bus pridėti ir prie protokolo, ir prie dokumento su pakeitimais. Perinam prie kito darbo atvarkės klausimo, 13. Um, ehm, Padėkimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas. Man reikėtų tik balsavimo sąrašų, sako pirmininkas. Taigi pradedame. 21 pakeitimas Karimas Deli. Prašyčiau balsuoti už. Prieš. Akivaizdžiai atmesta. E, pirmoji antraštinė dalis, 22-23 pakeitimai kartu. Kas už? Kas prieš? Kas e, atmetame. Galim patikrinti, jeigu norite. 22 ir 23. 24 irgi. Gali būti įtrauktas. Tik 22 ir 23, sako pirmininkas. Tik 22 ir 23. Balsavote, baigėte, atmesta. 24. Dabar kas už, kas prieš, Atmesta. Pirmas straipsnis, pirma dalis, A papunktis. 73 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Galim patikrinti. 73 balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 74. Balsuojame, kas už, prieš, man atrodo atmesta, bet irgi reikia patikrinti. Balsuokime. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmesta. 75. Kas už? prieš, manau, kad tas pats ir čia, bet galim patikrinti dėl viso pikto. Ar visi baigėte balsuoti? Baigiame balsavimą. Atmesta. Periname prie pirmojo kompromiso, kas už, kas prieš, Vėlgi reikia patikrinti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septyniasdešimt šeštas, kas už, kas prieš 76. Iš kompromiso. Man atrodo, kad aiškus rezultatas atmesta. 77. Jas už. Prieš. Irgi atmestas. 78. Už. Prieš Norėčiau patikrinti 78. Balsuokime. Priimta. 79 atitinka 78. Dabar balsuojame dėl 79, kas už prieš priimta. Nori tikrinti? Gerai, tikrinam. Balsuokime dėl 79 kortelėmis. Ar e, pabalsavote? Baigiu balsavimą. Atmesta. 80. Kas už? Kas prieš? Priimta. Tikriname. Jeigu pagėdavote, tai tikriname. 80. Balsuojame. Ar visi balsavote? Atmesta. 81. Ir 82 dėlių balsuojame kartu, kas už. Kas prieš. Priimta. 83. Kas už. Prieš Tikrinkime. Tikrinkime 83. Alles da. Jawohl. Ar visi balsavome? Atmesta. 84 ir 85 identiški. Kas už, kas prieš. Aš manau, kad tas pats rezultatas, bet patikrinti reikia. 84 ir 85 balsuokime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsavimą, atmesta. 86 ir 87 kartu. Kas už? Prieš? Aš įsivaizduoju, kad balsai pasiskirsia taip pat kaip ir anksčiau atmesta. 88. Kas už? kas prieš, atmesta 89, kas už, kas prieš, kas čia atsitiko, Deividai. 89 priimtas. 90 kas už, prieš, atmesta. 91 kas už,

96 ir 97 kartu, kas už, prieš, atmesta. Ketvirtas straipsnis, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 98, kas už, kas prieš, priimta. 99, kas už, kas prieš atmesta, šimtasis kas už prieš atmesta. Ar norite patikrinti? Ar norite, kad patikrintumėm? Gerai, tikrinkime šimtąjį. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Vieno balso skirtumu. Vieno balso skirtumu atmesta. Ten apačioje sėdintis geriau žiūrite, man atrodo, negu mes. E, antras ir šimtas pirmas kartu, kas už, prieš. Tikrinkime irgi. Antras ir šimtas pirmas. Tikriname. Esis. Šitas priimtas. Primti, tiksliau. Šimtas antras. Atkrenta. Šimtas trečias. Kas už? Kas prieš? Priimta. Antras kompromisas. Kas už? kas prieš. Reikia tikrinti šį kompromisinį. Ar visi balsavote? Dar ne. Atrodo, kad dar ne. Dabar jau taip. Atmesta. Trečias kompromisas. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad atmesta. 105. Kas už, kas prieš. Atmesta. 106. Kas už, kas prieš. Atmesta. 107. Už, prieš Man atrodo atmesta. 108 už prieš atmesta. Trečias kompromisas, kas už prieš tikrinkime. Tikrinkime trečiąjį kompromisą. Balsavimas pradedamas. Baigiu balsavimą. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Atsiprašo pirmininkas. Labai atsiprašau. Reikia balsuoti dėl atskirų pakeitimų. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime dar kartą. Balsavimas baigtas. Priimta. 104. Kas už? Prieš. Man atrodo, kad atmesta. Tikrinkime. Manau, kad e, reikia patikrinti. Atmesta. 110. Kas už? Ketvirtas pakeitimas priimtas, atsiprašau. Ketvirtas kompromisas. Ketvirtas kompromisas dabar balsuojame. Kas už? Kas prieš? Reikia patikrinti. Ar visi balsavote? Taip. Atmesta. 112. Kas už? Atmestas. Balsuojame dėl atskirų dalykų. 112. Kas už? Kas prieš? Vėlgi reikia tikrinti. Nelabai aišku. Pone Harkins, Aš siūlau tiesiog balsai pasiskirstę taip e, vienodai už ir prieš, kad reikėtų turbūt iš karto balsuoti elektroniškai, greičiau būtų. Iš karto balsuokime elektroniškai. Aš manau, kad geras pasiūlymas. E, niekas nepavargs ir rezultatas bus aiškesnis. 112. Ar visi balsavote? Atmesta. Penktasis elektroninis balsavimas. Ačiū. Atmesta. 113. Elektroniškai balsuokime. Irgi atmestas. 114. Elektroniškai. Baigime balsuoti. Priimta. 115 elektroniškai. Atmesta. Šeštas. Pana Simon. Ačiū. Noriu tik pasakyti, kad nereikia dėl kiekvieno punkto elektroniškai balsuoti, bet kai kompromisas atmestamas, atmetamas, tada turėtume dėl pakeitimų balsuoti elektroniškai, nes ten labai panašus bus už ir prieš skaičius, bet dėl kiekvieno punkto elektroniškai turbūt nereikia, nes e, labai lietai vyksta procesas. Also, Prieš tai gavom pasiūlymą, kad balsuotume dėl visko elektroniškai. Didelė dalis e, pakeitimų nebuvo labai aiškiai priimti ar atmesti. Aš negaliu nuspėti iš anksto, kada bus aiški dauguma, kada ne. Todėl, kad e, būtų aiškiau ir garantuočiau, balsuokime dėl visko elektroniškai. Nereiks tada du kartus to paties dalyko daryti. Man atrodo, kad laiko požiūriu mes nieko neprarandame. Ar baigiam dėl šešto balsuoti? Dėl šešto balsuokime elektroniškai. Ačiū. Atmesta. 116. Balsuokime. Atmesta. 117. Ar visi pabalsavote? Užbaigiu balsavimą, baigiu balsavimą. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Atsiprašo pirmininkas, labai atsiprašau ir grįžtam vieną žingsnį atgal. 118 praleidau per klaidą. Balsuokime dėl 118. Baigime balsuoti. Atmesta. Septintasis dabar. Elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiu balsavimą. Priimta. Periname prie aštunto pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Lygiai pasiskirstė balsai atmesta. 121. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta.

Kas už? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 128 balsavimą pradedame. Ir baigiame. Atmesta. 123. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. 124. Kas už? Pasiprašau, balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Atrodo, kad dar ne. Dabar jau baigiu balsavimą. Atmesta. 125. Balsavimą pradedame. Ar visi pabalsavote? Baigiame. Atmesta. 127 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 130. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintasis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintasis straipsnis. 131 pakeitimas. Balsuokime. Ir 132 kartų už du balsuojam. 131 ir 132. Atmestas. Aštuntasis straipsnis nuo 100, 133, 135, 138, 139. Už visus kartu. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 134. Baigiame atmestą. Dešimtas. Ir 136 kartu. Balsuokime. Baigime balsuoti. Priimta. 11. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 137. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Periname prie 140 ir 141 kartu. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesti abu. Dvyliktas. Pradedame. Baigėme balsuoti atmestą. Šeštas kompromisas. Balsuokime. Priimta. Stebėtina, bet priimta. Penktas kompromisas. Balsuokime vėl elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Baigiame. Priimta. 148 už. Atsiprašau, pirmininkas, e, reikia pasakyti, pradedam balsuoti. Atmestas. 149 balsuokime. Ar visi balsavote? Atrodo, kad dar ne. Baigiame atmestą. Septintasis kompromisas. Balsuokime. Priimta. Matote, veikia ta sistema. Aštuntas kompromisas. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. Atskiri pakeitimai. 15. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 153. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 154. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 156. Balsuojame.

Priimta. 158. Pradedame. Ne, atsiimtas. Prašo pirmininkas, atsiimtas 158, nereikia dėl jo balsuoti. Devintas kompromisas. Balsuokime. 17 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 162. Pradedame. Baigiame. Priimta. Penkioliktas kompromisas. Baigiame balsuoti. Priimta. 165 pakeitimas balsuokime. parašyta, kad e, frakcija reikalauja balsavim, vardinio balsavimo. Jeigu jūs už vardinį balsavimą, pakelkite ranką. Atrodo, socialistai labai skuba. 14, taip. Ačiū. Daugiau negu 14, taigi balsuosime vardiniu būdu dėl šio punkto. Pradedame. Baigiame balsuoti. 34 prieš atmesta. 167. Balsuokime. Ir 168 tuo pat metu. Dėl abiejų iš karto. Baigiame. Priimta. 19. Palaukit, palaukit, sako pirmininkas. Iš tiesų reikia balsuoti dėl 170, nes kitai atkrito. 170. Baigiame. Priimta. 171. Balsuokime. atmesta. Dešimtasis kompromisas. Balsuojame. Priimta. 174. Pradedame. Ar visi balsavote? Taip, baigiame. Atmesta. Periname prie 175, jei neklystu. Taip, 175 balsuokime. Baigiame. Atmesta. 176. Balsuokime. Baigiame. Priimtas. Taigi, dabar perinam prie šimtas aštuoniasdešimtojo. Balsuokime. Baigiame. Priimta. Periname prie konstatuojamosios dalies. Pirma konstatuojamoji dalis. 25 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 26, sako pirmininkas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečia konstatuojamoji dalis, 27 pakeitimas. Balsuokime. Atmesta. Ketvirta konstatuojamoji dalis, 28 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penkta konstatuojame dalis 29 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šešta konstatuojamo dalis 30 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienuoliktasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimą baigiame. Priimta. 7a konstatuojama dalis 36 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Aštuntoji konstatuojamo dalis 37 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštunta konstatuojamoji dalis, 38 e, pakeitimas. Balsuokime. Priimta. Devinta konstatuojama dalis, 39 pakeitimas. Balsuokime. Priimta. Dešimta konstatuojamoji dalis, e, keturisdešimtas pakeitimas, balsuokime. Baigime balsuoti, atmesta. Dešimta konstatuojamoji dalis, 41 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Irgi atmesta. 11 konstatuojamoji dalis, 43 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 43 priimtas. 22 atkrenta. 44. Dabar pradedam balsuoti. Atmesta. Dvyliktas kompromisas toliau. Baigiame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Dabar jau taip užbaigiu balsavimą. Priimta. 16 konstatuojama dalis, 49 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 50 pakeitimas ir 51. Abu 17 daliai. E, balsuojame. atmesta. Aštuoniolikta konstatuojama dalis, penkšmentas pakeitimas balsuokime. Priimta. Tryliktas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 14 kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 19b konstatuojamoji dalis. 62 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 63 pakeitimas, 19 konstatuojamai daliai. Balsuojame. Atmesta. 19D konstatuojamai dalis, 64 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Priimta. 20 konstatuojamoji dalis. Lukterkis, sako pirmininkas. Ne, iš tiesų 20. 65 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 21 konstatuojama dalis, 66 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 konstatuojamo dalis, 67 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Šešiasdešimt aštuntas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dvidešimt aštunta konstatuojama dalis, šešiasdešimt devintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 70 atkrenta. 31 konstatuojamoji dalis, 71 pakeitimas. Balsuokime. Baigime balsuoti. Atmesta. 31 A dalis, nauja. 72 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuosim dėl viso dokumento, galutinis balsavimas vardiniu būdu. E, balsuokime. Ar jau visi balsavote? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vis tik tai norėčiau paklausti, ar balsavimo rezultatus reikia pridėti prie panešimo kaip priedą. Jeigu taip, tai ir vardinio balsavimo rezultatai bus pateikiami.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 na, nenoriu to pasakyti, kad balsuosime tol, kol balsuosime, balsuosime teigiamai. Ne. Tiesiog dėl techninių dalykų reikėtų, dėl klaidos, už kurią labai atsiprašau, reikia pakartoti galtinį balsavimą. Pasitaiko techninių klaidų, labai atsiprašau, taigi dar kartą balsuojame vardiniu būdu dėl viso dokumento. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Tikiuosi, kad techninė problema išspręsta ir kad dabar jau viskas pavyko. Rezultatai kiek kitokie, tačiau vis tiek jos matome labai aiškius. Labai ačiū. Ir kaip prieš tai sakiau, pridėsime rezultatus prie, prie dokumentų. Toliau, 14 punktas. Ilgalaikį, ilgalaiką darbo nerančių asmenų integravimas į darbo rinką. 14 darbo trikės punktas. So, wir stimmen jetzt ab über die Oral Taip. Pirmiausia, balsuosime dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu ir dėl pasiūlymo, dėl rezoliucijos, dėl ilginačių darbo integru, integravimo į darbo rinką. Pirmiausiai kontekstas dėl šios rezoliucijos. Na, tai labai sutingas dalykas yra. Praėjusią savaitę svarstėme trečią projektą ir buvo pasiektas kompromisas. Tačiau kompromise mes numatėme du dalinius balsavimus, kuriuos dabar reikėtų ir padaryti. Ir po to bus galima balsuoti jau ir dėl e, pačio rezoliucijos projekto pasiūlymo. nieko nebandom išbraukti, bet bandom papildyti. Taigi, pirmiausia, dėl penktosios dalies. Elektroniniu būdu iš karto balsuosime, nes kontroversiškas labai čia klausimas. Taigi, penkto, penktoji dalis, baigiame balsuoti. Atmesta. Tryliktoji dalis. Tryliktoji dalis. Balsuojame dėl tryliktosios dalies. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau tik ta dalis. Balsuojame. antroji dalis tritosios dalies, ant, antrasis balsavimas. Ar visi balsavote? Panašu, kad taip. Uždarome balsavimą ir atmestą. Dar kartą atmestą. Dabar balsuosime vardiniu būdu dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos projektų. Ar visi balsavote? Baigiame. 47 už, vienas prieš, du susilaikė. Vadinasi, kad patvirtiname pasiūlymą dėl rezoliucijos. Toliau klausimai, kurie atsakoma žodžiu. Projektas balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Taip pat patvirtinta. Ar bus dabar laiko dar diskusijai? Na, panašu, kad taip. Tuomet galima šilins pranešėjus, na, ar rėmėjus, kaip jie šiuo atveju vadintini, e, galima juos suteikti žodį, kad jie sformuos savo poziciją. David Kaza, pirmasis, prašau. Žinoma, jeigu norite pasisakyti. Taip, ponė pirmininkė, manau, kad diskutuoti reikia tikrai reikėtų aptarti, pasidalyti pozicijomis šiuo klausimu, nes tikrai tai yra labai svarbi tema. Ačiū. Atsiprašau, Davidai, taip. Norėčiau paraginti visus asmeniniais ar kitais reikalais diskutuoti ne salėje, nes dabar labai daug triukšmo. Tai galioja visiems. Taigi, Davidai, prašau. Pone pirmininkė, kaip jau sakiau, manau, kad tikrai reikia, kad vyktų diskusija per plenarinę sesiją. Ačiū. Gerai. Javi Lopes, prašau, Taip. Na, tik pakomentuoti norėčiau, čia galbūt diskusijos ir nereiks. E, tik norėčiau pakomentuoti, kad į rezoliuciją klausimas, kai sakoma žodžiu, siejasi su rekomendacijomis, kurios paveiks 12 milijonų europiečių. Tiek yra žmonių, kurie ilgai nerada darbo. Šiuo metu Europai tiek 12 milijonų yra tokių asmenų, tad tikrai labai svarbus dalykas yra ir labai svarbu, kad to, to ėmėmės pastaruoju metu. Taigi visą tai turint galvoje ir pažvelgus į rezoliuciją, manau, kad tikrai gerai būtų plenarinė sesija dėl to pakalbėti, diskutuoti. Nes reikia pabrėžti, kad ilgalaikis nedarbas turi psichosocialinių ilgalaikių pasiekmių. Čia ne tik e, įgūdžių praradimas yra svarbus dalykas, ne tik darbiniai tie dalykai svarbus yra, tačiau labai tai paveikia patį žmogaus gyvenimą. Jeigu asmo yra ilgą laiką be darbo, tuomet jiems tiesiog reikia pagalbos jiems reikia ir techninių mokymų, kad jie galėtų vėl pradėti dirbti, kad galėtų grįžti darbo rinką. Ir pastebime, priimame domėn, kad rekomendacija apie tai kalbama. Taip pat turėti galvoje, kad ten yra tam tikrų ir grėsmių ir reikia tik subalansuoti šios dalykus. Ir subalansuoti ir tai, ką turi daryti viešosios tarnybos, ką turi daryti patys asmenys. Reikia tik balansą pasiekti ir tikimės, kad valstybės narės pasinaudos progą ir padės tiem 12 milijonų žmonių. Ačiū. Ačiū. Toliau Jana Žirnanska. Dėkoju. Pirmininkė, pakartosiu, ką kalbėjo kolega. Iš tikrųjų, plenarinė sesija turėtų būti organizuojamos išplėsnės diskusijos, nes šis klausimas labai aktualus daugeliu žmonių. Slovakija taip pat labai kenčia nuo ilgalaikio nedarbo. Todėl aš manau, kad ir dar sėki pasikartosiu, kad iš tikrųjų reikėtų, jog diskusijos plenarinėme posėdėje turėtų būti surinktos. Taip pat noriu pridurti, kad ši, rezoliu, ši rekomendacija e, iš tikrųjų neišspręs ilgalaikio darb, nedarbo problemos. Tačiau ji bent jau padės valstybėms narėms e, e, veikti greičiau, nes kuo bus greičiau imtasi veiksmų, tuo bus mažesni kaštai ir tuo greičiau suras žmonės darbą ir todėl bus padaryta mažesnė žala. Ir dar noriu padėkoti pranešėjai ir visiems šešėliniams pranešėjams. Jana Tum, Fonda Alde. Labai ačiū. Toliau Aldė Janatum. Ačiū, panė pirmininkė. Pritariu kolegoms. Ir dabar nenoriu čia diskusijų atverti. Tikrai reikėtų plenarinės sesijos metu diskutuoti, nes tam yra labai svarbi. Ačiū. Ačiū. Paloma Lopes Bermejo. Ne, jo šiandien nėra. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiamės, kad šio klausimo imtasi ir parlamentas turi aktyviai dirbti šią srityje, nes komisijos pasiūlyme vis dar dalykus reikėtų kritikuoti, todėl tikrai reikia iš klausimų diskutuoti. Ir mums atrodo, kad labai svarbus dalykas yra tai, kad ilgalaikis nedarbas negali būti išspręstas vien tik didinant spaudimą tiems asmenims, kurie neturi darbo. Ne, čia reikia struktūrinių sprendimų, reikia įtraukti visus veikėjus, visas tas šalis, kad galėtume tai spręsti ir Europos lygių, ir nacionalinių lygių, ir regiono lygių. Ir dėl to manome, kad mes, parlamentas, turime labai aiškiai pasakyti šiuo klausimu. Ir ne tik tą problemą užkrauti tik ant tų asmenų, kurie kenčia. Ačiū. Ačiū. Laura Džėja. Taip, ačiū, palaikau mintį, kad reikia diskutuoti plenarės metu. Ir reikia, kad parlamentui turėtų galimybę pasakyti. Ačiū. Puiku, ačiū. Dominik Maton. Dėkuoju. Mes susilaikėme, kadangi manome, kad e, dar vienos diskusijos nieko nepakeis. So, das war die kurz gefasste Aussprache zu diesem Thema. Ich denke, der Tenor war eindeutig. Na taip. E, tokia trumpa diskusija šio klausimu. Kaip ir aišku, pozicija yra kokia. Bandysime tai sudarinti su klausimui, kad sakoma žodžiu ir bandysime iš komisijos gauti tikslesnių atsakymų. Lygiant su tuo, kad buvo atsakyta praėjusį kartą į mūsų patiktą klausimą. Visiems labai ačiū ir eikime prie 15 darbuotojas klausimo. Tai yra rekomendacijos Europos komisijai dėl dėrybų dėl prekybos paslaugomis sustarimo, kuris vadinamas TISA. Ponas Tomas Hendelis yra pranešęs, jį gerai pažįstu ir suteiksiu jam, tai yra savo žodį. Prašau. Taigi, ponės ir ponai, norėčiau tik trumpai pakomentuoti šį klausimą. TISA ir TTIP. Na, TTIP yra tas dalykas, dėl kur daugiausiai kalbama. CETA taip pat yra dažna tema. Ir trečioji sutartis, kur kalbama, yra TISA. jai skiriama mažiau dėmesio šias turčiai nuo 12 metų. Bent 50 valstybių deras dėl šio tokio naujo sutarimo ir tai apima plačiau negu PPO. Europos komisija taip pat vadovauja darybose, ji turi tam įgaliojimus. Ir kyla čia klausimas dėl tolesnio paslaugų rinkos liberalizavimo Iš politinės pusės būtų galima tai pakomentuoti taip. Čia daug įvairių nacionalinių interesų. Yra daug asmenų, kurie nori geresnės prieigos prie paslaugų rinkos. Prie... Taip pat norima per sektorių perkelti kai kurios kitus dalykus, pavyzdžiui, vandens tiekimą, ligoninės, tai yra labai pelningas verslas. Mes nekartą esame Europos parlamente pabrėžę, kad tos paslaugos yra viešosios ir jos yra itin svarbios. Ir kad tokios svarbios paslaugos turėtų likti viešosios, kaip kai kurios ekonominės paslaugos. Nereikia jų mesti į rinką. Paslaugos turi būti įkandamos, eiliniams piliečiams jos turi būti plačiai prieinamos. Ir parlamentas tokią poziciją savai yra išsakęs parlamentas jau yra sakęs poziciją, kad rinka negali visko gerai padaryti. Ir pagal mūsų su, žinias sustarimas kalbėtų apie viešasis sekt, e, paslaugas ir kad jos, kai jau privatizuojamas yra, turi nebebūti įmanoma jų gražinti atgal į valstybės rankas. Toliau yra vartotojų apsauga, aplinkosaugos klausimai, jų gali būti nebepaisoma, taip pat gali būti apribojamos valstybės galios, reguliacinės galios. TTIP, pavyzdžiui, numatoma yra teisiniai įsipareigojimai, kaip e, apginti investuotojų interesus už įprastinės teismų sistemas. Taigi numatomi ir tam tikri apribojimai, ką valstybė gali, ko negali daryti. Aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad tai šių sustarimų kontekste na, svarbu tai, kad tekstas nebus išplatintas iki tol, kol sutartys nebus pasirašytos ir bus penkių metų moratoriumus platinimui. Neprimtina tai yra prekybos turčių atžvilgių. Todėl reikia parengti nuomonę ir jau buvo parengtas dokumentas, kuriame jau užsakoma mūsų mintis, manau, kad socialinės politikos, užimtumo politikos klausim, klausimus, kurias pedžiame mes, juos reikėtų geriau paplėtoti tame dokumente. Būtent dėl to šioje nuomonėje būtų kalbama tik apie keletą septynis trumpus punktus. Kalbama apie prekybos klausimus reikalautume, kad visi tarptautinės organizacijos standartai būtų teisiškai pareigojantis ir įtraukti sustarimus, tai taip pat ir TTIP atveju labai svarbus, taip pat ir TISA turėtų atveju būti integruojami. Toliau reikėtų pabrėžti, kad šiuose prekybos sustarimuose turėtume įtraukti tuos dalykus dėl kolektyvinių starčių ir kad tai turėtų būti teisiškai pareigoti dalykai kad būtų išvengta socialinio dempingo. Trečias dalykas yra, kad reikalavome, jog valstybės narės turėtų teisę teikti tas paslaugas ir jos tai teiktas žvelgiant į ekologinius ir socialinius kriterijus. Ir kad tai neturi būti jokių apribomų ir pažydimų. Tai reiškia, kad paslaugos, kurios yra svarbios plačiai visuomeniai, turėtų būti neįtraukiamas į šis sutarimus ir tai būtent ne kaip pandėmės į tai, ar jos teikimas yra tas paslaugas taip pat ir privačiojo sektoriaus ar ne. Toliau, kaip kalbėjome vakar, kad kaip dėmesį į darbo sąlygų pokyčius, ypač komandiravimo atveju. Ir reikėtų vertinti, kokį poveikį daro tarptautinės tokios sutartys ir atmesti susitarimus, jeigu jie netitinka mums tai, mūsų taikomų kolektyvinių starčių taisyklių bei darbo taisyklių. Taip pat, taip pat šiuo klausimu turime užtikrinti, kad būtų tinkamai reglamentojami darbo jėgos klausimai. Tai yra kad nepakenktų darbuotojams šie prekybos sustarimai. Nes aišku, kad tokie sustarimai neturi nieko bendro su prekyba, juk darbuotojų komandiravimas tai nėra prekybos klausimas. Čia, čia nėra prekiaujama gerybėmis kokiamis nors. Toliau kita pastaba. Ir turime būti, turime pabrėžti, kad jeigu paslauga yra privatizuojama, tai dažnai praeityje valstybinės tarnybos ar valstybės tarnybos turėdavo nu, nu, apimti sprendimą, kad reikia vis tik tą privatizuotą paslaugą susigražinti viešajam sektoriui. Ir e, reikia turėti galvoje, kad taisyklės turi tai leisti. Galime palaikyti taisyklių, kurios neleistų valstybėms, asvaldybėms priimti jų manimų reikiamų sprendimų. Ir jeigu paslaugos grįžinamos į savivaldybės valstybės rankas, vėlgi socialiniai aspektai bus labai svarbus. Kas dar neprimtina? Tai kad e, labai trūksta skaidrumo apie tai, kaip vyksta tyza darybos. Mes, kaip komitetas, prašy, turėtume prašyti, kad visi dokumentai būtų paviešinti ir reikėtų to reikalauti. Reikia užtikrinti, kad galėtų skaidriai įsitraukti socialiniai partneriai į darybas nes prietinė visuomenė yra ir, ir būtinas dalyvis. Labai ačiū išdėmesi, lauksiu tolesnių diskusijų ir tikiuosi galėsime vėliau padiskutuoti čia klausimų ir palyginti savo pozicijas. Ačiū. Toliau. Suteiksiu žodį šiandien pranešėjams. Iš karto suteiksiu žodį Elizabeth Moran Šartyje. Merci. Dėkuoju, ponė pirmininkė ponė pranešėjau, už jūsų įžangą. Aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką, konkrečiai, kurį kolegos visi turėtų turėti omenyje. Tai yra, kad paslaugų sektorius yra labai svarbus Europoje, kadangi jis sudaro 3 ketvirtadalius e, BVP viso Europos Sąjungos. Ir todėl tai reiškia, kad čia dabar kyla pavojus mūsų veiklos esmei ir didžiai daliai mūsų BVP. Antras dalykas. Europos Sąjunga yra didžiausia paslaugų eksportuotoja visame pasaulyje ir sudaro 28 procentus viso pasaulinio eksporto paslaugų sekt, paslaugos. Ir todėl be to, ką jūs, ponė pranešėjus, pasakėte apie socialinės problemas, socialinę analizę, taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad šio, ši, daugybė veiklų, kur, kur, kurias sudaro paslaugų sektorius, reiškia, kad labai daug darbo vietų būtų paveikta. Ir tiesiog noriu, kad suvoktumėte, kokios svarbios, kokią svarbę dalį užima paslaugų sektorius ir, be, ir todėl turime labai labai atidžiai dirbti su šiuo pranešimu. E, šis paslaugų susitarimas iš tikrųjų dėl jo deramasi e, TTIP dėrybų šešėlyje, nes visą dėmesį pritraukia būtent TTIP sutartis. Tai tiek norėčiau pabrėžti. Akivaizdu, kad reikia, reikia gerbti ir tarptautinės darbo organizacijos principus, nes ji irgi yra mums privaloma. Taip pat noriu pab priminti valstybių narių teisę savarankiškai kurti teisės aktus. Mes esame taip pat atsakingi, mes esame tam tikrą galę, atstovaujame tam tikrą galę ir svarbu tos galios nesusilpninti. Ir todėl mes pasisakome už antrą ir trečią punktus. Tačiau noriu paprašyti, kad kai ką man paaiškintumėte apie ketvirtąjį punktą. kaip kad jis yra išverstas į prancūzų kalbą bent jau. Dėrybos dėl e, visų tarpvalstybinių paslaugų dėrybų siekiant užtikrinti tam tikras darbo sąlygas. Man atrodo, kad čia yra, kad, kad čia reikėtų kai ką patikslinti, nes dabar nėra pakankamai aišku, ar mes e, remsimės tų, ar, ar reikėtų baigti dėrybas dėl susitarimo. Aš priešingai galvoju, kad reikėtų labai atidžiai stebėti šias dėrybas. Taip pat reikia labai būti atsargiems dėl to skyriaus, kur kalbam apie trečiųjų šalių darbuotojų komandiravimą. Man šis punktas atrodo taip pat turėtų būti šiek tiek patikslintas. Mūsų pozicija turėtų būti patikslinta. Šeštas punktas. Dėl jo mes mm, iš esmės e, sutinkame su šituo punktu aspektų, kad reikia numatyti proporcingas sankcijas e, už pažeidimus. O dėl septintojo punkto esu kiek nuosaikesnė nei jūs, aš sąžiningai pasakysiu, manau, kad vykstant, vykdant dėrybas derantis, Taip, reikia būti skaidriems, bet visiškai nebūtina iš karto atskleisti visas kortas, nes tokiu būdu galima ir nepasiekti norimo rezultato. Aš žinoma, galbūt e, tikiuosi ir kiek kitokio rezultato negu jūs, bet kalbant atvirai, iš tikrųjų, jeigu visas kortas atskleisite iš karto, tai tikrai paralaimėsite tas dėrybas. Man atrodo, kad dėrybose yra laimėtojai ir pralaimėtojai, o pralaimi tie, kas e, neturi laiko, kas skuba, o tie, kas, o kas laimi, visada turi porą kortų paslėptų ir jas gali atskleisti paskutiniu momentu. Taigi, aš jumis pasitikiu ir tikiu, kad mes visi kartu sugebėsime laimėti dėrybas dėl paslaugų susitarimo. Dankeschön, es kommt noch ein Faktor fürs Gewinnen hinzu, wer die bessere Kondition. Dėkoju. Dar viena, vienas svarbus punktas yra geresnės sąlygos. Dėkoju toliau Marita Uslu. Uskova. Ačiū. Dėkoju Jums, ponė Handelį ir poniai Šartie, dėkoju už jos E, pasisakymą ir pranešimo projektą. Man atrodo, kad daug kas jau buvo parašyta ir pasakyta ir atrodo, kad einama tinkama linkme. Man ir mano frakcijai e, svarbiausia yra tai, kad ateityje, at, ateit, kad, kad galėtume užtikrinti, jog būsimas susitarimas mūsų situacijos nesuprastintų ir kad neatsidurtume dugne, nepamintume savo vertybių. E, ponas Junkeris sakė, kad Europoje nebus socialinio dempingo, kad e, už tą patį darbą bus tas pats atlyginimas mokamas. Jis tą kartojo kelis kartus. Man atrodo, kad reikėtų nuolat turėti omenyje šios žodžius, dirbant su šiuo susitarimu, kadangi reikia, jog tai atsispindėtų visose mūsų veiklose. Turime užtikrinti, kad TISA nesąlygotų socialinio dempingo arba dėl socialinių saugiklių trūkumo ir tinkamų darbo standartų numatymo susitarime arba per tai, kad bus susilpnintos Europos sąjunga ar valstybės narės, ar, ar tai būtų socialiniai partneriai, kurie siekia apginti e, aukštus paslaugų sektoriaus darbo standartus. Tisa, sus, tisa siekis yra atnaujinti dabartinį GATS susitarimą. Ir labai svarbu pabrėžti, kad Pagal dabartinį GAT susitarimą fiziniai asmenys ir individualus paslaugų teikėjai privalo paisyti nacionalinių teisės ir socialinių teisės aktų, o taip pat kolektyvių sutarčių. Ir tai yra susiję su ES direktyvomis, tokiomis kaip komandiravimo direktyva, ir kitomis direktyvomis. Ir kad toks principas pasiteisintų praktiškai, būtina numatyti tinkamas darbo inspekcijas arba e, profsąjungų veiklą. Smulkmenos taip pat yra labai svarbios, todėl aš apie jas ir kalbu, kai kalbu apie tisą susitarimą. Aš bandžiau gauti daugiau informacijos apie tai, kiek ats individualių paslaugų teikėjų iš trečiųjų šalių yra reglamentuojama e, GATS susitarime ir ateit, būsimame CISA susitarime. Bandžiau išteiškinti, kiek jų dabar yra visoje ES. Deja, Eurostat atrodo neturi tokių duomenų. Man atrodo, tai yra problema. Mums būtų lengviau e, tiksliai parengti nu, įvairias teisinės nuostatas, jeigu turėtume tokius duomenis. Kreipiuosi į komisiją prašydama jų pateikti tokią statistiką, jeigu turi. Taip pat noriu pasiteirauti komisijos. Kas tie asmenys yra, kokiais tikslais jie čia atvyksta, kokiuose sektoriuose jie paprastai dirba. Taigi aš tiesiog prašau daugiau konkrečių faktų. Ar turite kokiu nors žinių apie piknaudžiavimą savarankiškai dirbančių asmenų, pavyzdžiui, ir jeigu šiandien komisija ir negalėtų mum atsakyti, aš labai būčiau dėkinga, jeigu man raštu galėtumėte pateikti kiek galima daugiau faktų. Labai svarbu laikytis skaidrumo Ir taip pat turime veikti, kaip kad ponia Moranšartie sakė, turime būti išmintingi, kadangi šie sektoriai ir šie žmonės yra e, arti mūsų, jie yra kasdienėme mūsų gyvenime ir yra mums svarbus. Mes taip griežtai E, visada kalbėdavome apie TTIP susitarimą ir tai aišku yra būtina, tačiau dar svarbiau, kad mes pagalvotume ir apie mūsų rinkėjus, mūsų piliečius ir suvoktume teisę susitarimo tikrąją svarbą. ir dirbtume atitinkamai. Taigi dėkoju ir tikiuosi bendro darbo šio klausimu. Vielen Dank, Marita Ulfskog. Jetzt folgt. Labai ačiū, ponia Ulfskog. E, toliau Ahmad Bažir, atsar e vardu. Pirmininkė, mėly kolegos, sutinku su didelė dalimi to, ką e, Marin Chartier pasakė. ECR didelė dalimi remia E, priekybos paslaugomis susitarimą, dėl kurio yra deramasi. Europos Sąjunga yra didžiausia paslaugų eksportuotoja. Dešimtis milijonų darbo vietų šiame sektoriuje slypi. Tai sudaro mūsų ekonominės veiklos didžiąją dalį, 90 procentų naujų darbo vietų ten sukūriama. E, paslaugų rinkos atvėrimas suteikia milžinišką potencialą naujame sektoriuje. Taip mes e, turime galimybę paskatinti ekonomikos augimą, o svarbiausia mūsų komiteto požiūrių sustiprinti darbo vietų kūrimą. Pirmininkė, kalbant apie jūsų tekstą, reikia pasakyti, kad e, labai daug ką būtų galima pasakyti. Turime realistiškai vertinti, ką mes galime padaryti Pagalvokime apie ankstesnių prekybos dėrybų patirtį. Nebandykime iš naujo kažko sukurti. E, žinoma, kalbant apie tarptautinės darbo organizacijos standartus, jų netarime, neturime nureikšminti, bet supraskime, kad e, priekybos dėrybų e, elementų tam tikro privalomumo vedimas nebūtų privaromas. Greičiau reikėtų tuos standartus ratifikuoti ir pademonstruoti, kaip svarbu e, to, tų reikalavimų laikytis. Antras dalykas. E, turiu pripažinti, kad yra tokių e, šioje nuomonėje vietų, su kuriamis mes nesutarėme. Žvelgiu iš ketvirtą, penktą ir šeštą pastraipas Šeštoji pasraipa, man atrodo, itin problematiška. Žinoma, aš manau, kad labai svarbu um, turėti garantų apsaugoti mūsų darbuotojus nuo rizikos, bet turėtume pagalvoti apie tai, kaip riziką proporcingai galėtume suvaldyti, kad išvengtume uh, bet kokios rizikos. Jeigu stengsime išvengti bet kokios rizikos, niekur nenueisime. Bet koks susitarimas uh, E, tokiu atveju būtų mm, pasmerktas žlugti ir mes greičiausiai nieko nepasiektume. Baigdamas noriu pasakyti, kad remiu skaidrumo idėją. Aš galiu pasakyti, kad uh, atitinkamame tekste yra ir gerų E, dalių, kuriuose e, yra konsultuojamasi su parlamentu, visuomenė ir suinteresuotomis pusėmis verslo pasaulyje. Pirmininkė, aš sutinku su jūsų tekstu, bet reikia elgtis pragmatiškiau, vadovantis mūsų patirtimi iš ankstesnių dėrybų. Ir aš labai norėčiau, kad galėtume kartu su kolegomis dirbti artimiausią savaitę. Ačiū. So, für die... O dabar Alde vardu Enrique. Kalvei Šambu. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjau. Porą trejata bendrų minčių išsakysiu, kurios leis apibūdinti mano poziciją ir uh, taip mes galėsime parengti geresnius pakeitimus. Aš noriu šiek tiek pakoreguoti tekstą, už kurį esu iš tiesų labai dėkingas. Aš suprantu, ką jūs norėjote pasakyti, kai kalbėjote apie uh, būtinybę išvengti grėsmės Europos socialiniam modeliui pasaulyje. Žinoma, aš mm, galėsiu jūs paremti, dėrėtis reikia ir gerai. Uh, kad rasume visoms pusėms naudingą sprendimą. Kai tokio pavadžio priekybos sustarimas pasirašomas, naudos turi būti visoms pusėms, kitaip nėra prasmės jį pasirašyti. Taigi jūsų e, būkštavimus aš išgirdau ir puikiai suprantu, bet vis tik tai galiu pasakyti, kad mano nuomonė šis tekstas yra tarsi politiškai nuspalvintas, jis yra pristatytas iš gynybinės perspektyvos. Mano nuomonė, jame yra bandoma per daug apsiginti. Kaip mūsų kolegos sakė, taip, turime galvoti apie visos Europos rinkėjus, turime galvoti apie bedarbius. Kažkas turi būti padaryta ir pasakyta. Pažvelkime į mūsų ekonominę istoriją, į tai, kaip atidarome sienas, ir pamatysime, kad tai gali turėti labai gero poveikio ekonomikos procesui, e, darbui, e, darbo vietų kūrimui. Taigi kažką apie tai turėtume parašyti. Stenkimės e, sukurti pozityvų, konstruktyvų požiūrį, kad geriausiai galėtumėm išnaudoti mūsų siekiamą augimą. Nes norėtume, kad kažkas panašaus būtų parašyta. Taigi, tokie yra mano pakeitimai. Mes norime, kad tas tekstas būtų vertinamas e, palankiai. Aš e, teksto vertimą skaičiau e, ir man susidarė įspūdis kartais, kad bandome sustiprinti dar kartą vietos ir nacionalinės politikos regionalizavimą. Mes nenorime, kad e, per daug protek, e, protekcinė politika būtų sukurta. Labai dažnai galima padaryti keistokų išvadų, kai atversime priekybę paslaugomis, turėsim pradėti kalbėti apie darbuotojų kvalifikacijos keitimą, jų mokymą, jų prisitaikymą prie rinkos, turėsime surinkti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta ekonomikoje Aš e, apie visą tai kalbu savo pateiktose pakeitimuose. Turime teisingai įvertinti padėtį, turime mm, aprašyti tai, kas yra gerai, bet turime taip pat numatyti visas įmanomas galimybės. Aišku, skaidrumas, informacija, komunikavimas yra gyvybiškai svarbios temos. Jeigu kažkas yra per daug myglota, žmonės e, pradeda įtarinėti ir tiesiog e, kvailai atrodo toks dokumentas. Aš, žinoma, pateiksiu pakeitimų dėl viešųjų pirkimų. Manau, kad e, tam tikrų e, viešųjų pirkimų paskelbimas gali būti labai naudingas e, platesnėje rinkoje, platesnėje kontekste Europos Sąjungai. Kai kalbame apie visuotinės reikšmės paslaugas, būtina pagalvoti, kaip jas apsaugoti, tačiau uh, Viena yra apie tai kalbėti, kitas dalykas yra išbraukti jas iš susitarimo, jeigu dėl to iškils kažkokių sunkumų. Tai ne tas pats kaip e, protekcinių barjerų e, pastatymas. Mes nenorime apyvartą apriboti, bet bendrai jūsų daromą darbą vertiname palankiai. Ačiū. Ačiū. Tamaš Mešeric. Žodis jums žaliųjų vardu. Ar aš klystu? Ne. Prašau, tada žodis jums. Mm, Dėkuoju, pirmininkė. Žaliųjų vardu aš norėčiau pasisakyti. Mūsų nuomonė, jūsų tekstas yra labai geras. Jame suformuluoti labai aiškus reikalavimai pirmiausia pasirūpinti, kad e, bendrųjų viešo intereso paslaugos būtų e, užtikrintos. Bet kalbant e, apie tai, kiek informacijos apie šį susitarimą turime, iš to, kiek aš turiu informacijos apie šį susitarimą, aš nemanau, kad tai yra pakankamai apsaugomi darbuotojai. Mes turėtume būti atsargesni, turėtume atidžiau stebėti socialinę pusę. Sutinku su to, kas buvo jau pasakyta bet e, aš pati eičiau dar toliau negu jūs e, kai kuriuose dalyse. Teiksime pakeitimų šioje srityje. Pavyzdžiui, kalbėsime apie lyčių perspektyvą. Ne tik FEM komitetas teiks pakeitimų ir formuluos savo nuomonę. Mes turime sustiprinti tą poziciją ir pakeitimų teiksime. Ta patį galime pasakyti apie pilietinės visuomenės dalyvavimą. Minėjote socialinius partnerius, bet ir socialinė visuomenė bendrai turėtų būti e, paminėta, kai kalba apie galimybę gauti dokumentus e, ar informaciją. Šeštas punktas. E, jūs teisingai jame paminėte peržiūros straipsnį apie paslaugų liberalizavimą. O ką galėtumėm pasakyti apie E, sezoninius darbuotojus, pavyzdžiui, ir kitas temas, kurios yra labai probleminės. Pagalvokime ir apie Europos parlamento vaidmenį, apie jį reikia taip pat pagalvoti. E, Tysa mechanizmas yra gana dviprasmis, jeigu vertinam jį iš demokratijos perspektyvos. Kažkai, ar jis yra demokratiškas, todėl apie tai turėtumėm pagalvoti. Uh, Teiksime pakeitimų atsižvelgdami į tai ir su stiprinsime jūsų įvardintus tekstus, bet šis pranešimas bendrai yra labai geras apie tizą. Tiza yra priekybos e, paslaugomis susitarimas. Tizjana Begin iš EFDD. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už e, labai gerai atliktą darbą. Galiu pritarti tam, ką jūs pasakėte. Wikileaks lyderiai ir anksčiau paskelbė e, susirūpinimą dėl šios sutarties. Mano pačios atstovavimas judėjimas apie tai jau yra kalbėjęs. Kalbėkime iš apie vieną dalyką. E, paslaugos pagal GATS sistemą, paslaugos iš vienos valstybės į kitą. Iš esmės jos yra liberalizuotas ir tai suteikia nemažai galimybių užimtumų rinkoje. Kalbame apie technologinių modelių perkelimą, geografinių e, kliūčių mažinimą. E, užsienio tiekėjai gali konkuruoti su nacionaliais tiekėjais. E, jau skambinimo centrai, telefono operatoriai, tokiu principu dirbau, turim šiek tiek patirties, neretai tai mažiau kainuoja, bet Europoje, vadinamiai, skambučių centrai, skambinimo centrai tiesiog turėjo uždaryti tas pats pasakytina apie medicinės konsultacijas. Aš manau, kad CISA tik, CISA tik sustiprintų uh, tą tendenciją. O daugelis dabar užsienyje steigiamų bendrovių net nesilaiko Europos reikalavimų. E, CISA kalba apie didesnį dar mobilumą. Sugrįžti į ankstesnės pozicijas nebegalima. Vyriausybė negali staiga įvesti žymiai griežtesnių reikalavimų. Uh, E, tam reikia turbūt keletos vyriausybių. Ketvirtas dalykas - paslaugų tiekėjus fizinis buvimas valstybėje narėje. Pagalvokime pavyzdžiui apie vertėją, kuris keliauja su verslo e, vadybininku. Tai yra kvalif aukštos kvalifikacijos žmogus, kuris labai trumpą laiką dirba užsienyje. Tai gali būti ir vertėjas, ir mokytojas, ir e, statybos specialistas. E, bet vėlgi grįžtant prie Wikileaks problemų, tai pamatysime, kad TISA gali sukelti nemažai problemų darbuotojams migrantams. Jiems socialinės apsaugos mastas būtų labai ribotas lyginant su vietos darbuotojais. Taigi darbuotojams migrantams tai būtų labai pavojinga, jie galėtų tapti piknaudžiavimo aukomis. Be to, tai kelia tam tikrą pavojų vietos darbuotojams, nes mažesni atlyginimai reikš socialinį dempingą. Europos komisija tą kritiką atmetė, bet kitos šalys, tokios kaip Australija ir Kanada, jau galvoja apie saugiklinius straipsnius e, darbo rinkoje dėl susidariusio galima pavojaus E, TISA rezultatas būtų toks, kad užsienio darbuotojai tiesiogiai konkuruotų su nacionaliniais vietos darbuotojais. Man atrodo, ponė pirmininkė, kad reikėtų apie tai pagalvoti ir apie tai jau yra kalbama antrame ir šeštame punktuose. Aš pati aktyviai dalyvausiu rengiant pakeitimus e, priekybos komitete ir šiame komitete ir aš manau, kad mes e, atidžiai stebėsime TISA tolesnį raidą. Ačiū. Danke sehr. Als letzter in der Runde. Äh Ačiū. iš ENF kalbėtės. Dominik Martan tikriausiai pasakys, ar ne? Atsiprašau, kad ponė Malon negalėjo dalyvauti, kuri labai domisi šiuo pranešimu. Tačiau noriu trumpai pasakyti, kad mes taip pat e, e, turime tokius pačius rūpešius ir nerimą kaip ir jūs. Ir mes kaip ir jūs e, nelabai pasitikime tuos, tai sustarimais, kurie numato vis didesnę integraciją, o tai žalinga žmonėms ir taip pat ir darbuotojams. Dėkuoju. Dankeschön. Lassen Sie mich. Labai ačiū. Taip, norėčiau pakomentuoti keletą pastabų, kurias buvo išsakytas diskusijų metu. Elizabet. Norėčiau pabrėžti, kad ypač turint galvoje, kas vakar buvo diskutuota, tai kad labai reikia atidžiai vertinti tą tarptautinį paslaugų teikimą, kad tuomet ne, nebūtų žeminami saliniai standartai, kad sutartys nebūtų kenksmingos, nes kitaip galima sistemingai kenkti socialiniams e, nuostatoms. Reikia daug geriau Europoje saugoti socialinį aspektą. Tai yra toks labai pamatinis dalykas, kurio būtent remiame ketvirtą mano nuomonės punktą. Na, toliau diskutuojant su šešėlinis pranešėjais, reikės apie tai dar daugiau pakalbėti. Jau matėme, kad net ir be tisa sustarimo jau kilo problemų dėl piknaudžiavimo komandaruojamas darbuotojais. Labai daug problemų kilo nes tuo buvo siekiama peiti kai kurias, e, kai kurias atlyginimų taisyklės, darbo sąlygų taisyklės. Ir tikrai darbuotojai yra pelnyti nepatenkinti. Toliau. Ponas Bašyras kritikavo šeštą punktą. Na, čia tik patikslinti, kad, na, ten paprastas logiškas dalykas parašytas. Jeigu susitariu su kuo nors ir e, sutarime yra tam tikras turinys, tai partneriai turi tą turinį išpildyti, įgyvendyti. Ir štai jeigu matau, kad e, partneris nesilaiko sutarties turinio, o o net ne tik nesilaiko tų standartų, bet net ir blogina situaciją. Tai tuomet reikia turėti kokią nors priemonę, kaip būtų galima atšaukti tos sutarties dalykus. Negali būti tokių sutarčių, kurios būtų niekaip nenutraukiamos. Nebūna tokio dalyko. Todėl ir tysa sutarime turi būti numatytas tokias galimybės. Jeigu viešoji paslauga privatizuojama, numatoma, kad jokių būdų niekada nebus galima atgal tos paslaugos perkelti į viešai sektorių. Na, nelogiškas dalykas. Taigi, yra čia dar dėl ko pakalbėti. Pavyzdžiui, dėl vandens teikimo. buvo atveju, kuomet e, vandens tiekimą geriau reikėjo gražinti į viešam sektoriui, nes e, privatus sektorius tiesiog netinkamai dirbo. Gali būti vairių situacijų. Ir gali būti dažnai tokiu atveju, kad e, tiesiog patį nesilaiko sutarimo, pavyzdžiui, pakyla kaina, pablogė paslaugas ir toliau, tai jeigu yra tokių problemų ir štai matome sutartį, tokia sutartį, kuri neleistų gražinti tos paslaugos. Na, aš nesu teisės ekspertas, tačiau, kiek suprantu, net ir Romos teisėje prieš 2000 metų buvo nu, numatyta galimybė atšaukti sutartis. Taigi galbūt nereikia iš naujo diskutuoti dėl to. Toliau. Trečia pastaba. Žinoma, būčiau norėjęs daug daugiau parašyti šiame dokumente, negu parašiau, tačiau yra pribojimai. 15, 1500 spaudo ženklų. Tad jeigu šiandien pranešėjai pažymėtų papildomas problemas ir, pabri, ir jas paryškintų, būtų labai gerai, jeigu daidame pakeitimus tai padarytų. Nes tuomet nuomonė taps svaresnė. Taigi labai ačiū diskusijas. Komisija gali pasakyti, jeigu nori, ponas Bemudis. Tokiat matau pavardę savo sąraše. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena. Taip, tiso e, dėrybos, jos prasidėjo prieš praeisą savaitę Ženevoje, šią savaitę vis dar tęsiasi darybų raundas. Ir dėl to atsiprašome, kad čia negali dalyvauti pati darybinė komanda. Žinoma, vėliau jie atkalbai mielai atsakys visus jūs klausimus, kurių gali jums kilti. Kaip jau minėjo prieš tai kalbėję asmenis, tikrai yra svarbi dalis mūsų ekonomikos paslaugos ir čia, čia matome 170 milijardų eurų prekybos e, perviršį. Taigi, reiškia, kad sektorius yra labai kompetitingas, rinka yra labai gera ir tikrai prekyba padėtų kurti augimą, darbo vietas. ES įmonės visada susiduria su įvairiais prekybinės barjerais paslaugų srityje. Ir vis tik pati ES yra gana atvira konkurentams iš išorės. Taigi TISA vienas pagrindinių tikslų būtų sulyginti žaidimo sąlygas, kad ES įmonės, kas teikia paslaugas šiose šalise, taip pat turėtų tokias pat sąlygas. Būtent dėl to ES ir prisijungė prie darybų dėl tisa. Tai turi vis tik eiti kartu su ES jūs, gal, jūs iš Europos Sąjungos galimybės išsaugojimų priimti pagrindinius sprendimus. Nekartą šįryt jau buvo minėtos viešosios paslaugos, buvo kalbėti ir apie sveikatos apsaugą ir kitus dalykus. Ir e, čia Europos Sąjungos, Europos Sąjungos teikimos paslaugos yra geras pasaulyje. Ir taip pat atitinka europinės vertybės. Įskaitant ir tas vertybės, kurias reikia ginti prekybos rytyje. Dėl to, stebėdamas tas prekybos sutartis, pas 20 metų, mes labai atidžiai stengiamės laikytis viešojo intereso. Yra įvairių pavyzdžių tiek dėl e, viešo sektoriaus sveikatos srityje, tiek švietimo srityje, tiek vandens teikimo ir taip toliau, taip toliau. Taip pat buvo kalbėta apie tam tikras prielaidas, kad jeigu kokia nors paslauga yra perkeliama iš viešo sektoriaus jeigu kokia paslauga paimama į viešąjį sektorių, nebegali būti atduodama privačiam sektoriui. Ne, vis tik atvirkščiai. Jeigu perimama iš viešas sektorius, nebegali būti gražinama į. Tai reikia šitą pildą paneigti. Europos Sąjungos tiklos sutartis ne, jokių nenumato privalomų nuostatų, kad valstybės narės priv, privalėtų privatizuoti paslaugas. Niekada to nebūdavo ir nebus to ir tisai. Ir dėl to yra teisė gražinti tas paslaugas į viešai sektorių. Tas paslaugas, kurios yra teikimas privačiai. Žinoma, jeigu tai nutiktų, tuomet valstybė narė ar atitikmas savivaldybė turi laikyti tam tikrų nuostatų dėl sąlygų, dėl stoties sąlygų ir taip toliau. ir be to prekybos sutartis niekaip ne, nepažydžia valstybių narių galimybių reguliuoti savo paslaugų rinką. Sutarimas daugiausiai kalba apie diskriminaciją ir siekime sukurti situaciją, kuomet diskriminacijos nebūtų. Nediskriminuoti užsienio tiekėjų vietos iki atžvilgių. Tačiau tai nieko nepasako apie valstybės galimybės priimti reglamentavimo sprendimus tiek sveikatos srityje, tiek saugos srityje ir panašius dalykus. Taip pat ir aplinkosaugos srityje, na, yra taisyklės, kurių reikės laikytis, tos taisyklės nekelia diskriminacijos pavojaus, tad jų niekam nepaveiks sutartis. Taigi norėjau tiesiog patikslinti šios dalykus, nes panašu, kad yra šiek tiek neiškumų. Toliau norėčiau pabrėžti, kad priekybos sutartis niekaip e, neliečia darbo taisyklių ir socialinės apybos klausimų, nes panašu, kad taip pat vėlgi dėl to darbuotojų kalbama šį rytą. Tad niekaip nepaveiks pačios ES darbo rinkos. Priešingai netgi Europos Sąjunga, kurios interesus atitiktų tai, kad gerai galėtų geriau judėti aukštos kvalifikacijos specialistai. Jie yra didžiulis Europos turtas, jie padeda Europoje eksportuoti prekes ir paslaugas. Kad skirtis reikalingi yra palaikyti prekes, kuris eksportuoja Europos Sąjungą, taigi numatomas įvairius turtis yra. Taip pat Europos Sąjungos įmonės turi interesą ieškoti talentų jeigu trūksta šių talentų Europos Sąjungoje ir atsigabenti įgūdžius, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi įgūdžių, jeigu trūksta to Europoje. Taigi matome, kad tikrai yra labai dėlis interesas palaikyti specialistų judumą. Čia žinoma, tai turi būti daroma taip, kad nebūtų pakengta socialinėms ir darbo sąlygoms. Čia ES labai aiškiai užsako savo poziciją kaip visuomet visų prekybos sutarčių atveju, kad turi būti laikomas visų europinių darbo, tarko, darbo taisyklių, socialinių taisyklių, socialinės apsaugos visų nuostatų turi būti laikomasi. Ir visą tai turi galioti ir toliau, ir būtų, tai turi būti pritaikyta visiems ne ES piliečiams, kurie atvyksta ES teikti paslaugų. Dėl to Norėčiau dar paaiškinti vieną nesusipratimą, kuris iškyla dėl prikybos tarčių. reikia suprasti, kaip daroma dėryba atveju, pažiūrėjau, dėl tisos, nes čia kalbama apie du skirtingus dalykus. Vienas dalykas yra darbuotojų migracija, o kitas dalykas yra paslaugų, kurias teikia darbuotojai kelia migracija. Taigi, TISA atveju mes neturime galvoje nuolatinio migravimo, kad atvyktų kvalifikuoti darbuotojai nuolat gyventi ir dirbti Europos Sąjungą. Ne, priekybos sutartis tiesiog, priekybos sutartis dažniausiai kitaip veikia, neliečia darbo vietų, kurios yra Europos Sąjungoje, nenumato darbuotojų atvykimo, ne. Tai yra numato laikiną atvykimą kokiam apibrieštam laikotarpiu iki šešių mėnesių kad galėtų atvykti aukštos kvalifikacijos specialistai ir kad ta, turi būti laikomas įvairių sąlygų, kurias aptariamų startyje. Tai yra, kad tie specialistai turi būti aukštos kvalifikacijos, turi būti labai patyrę, turi turėti aukštas kvalifikacijas ir toliau. Ir turi turėti labai konkretų atvykimo tikslą. Ir tą tikslą apibrėžia paslaugų teikimo startis. Taigi tai nėra darbo startis. Tai yra visai kitas atvejis. Taigi sąlygos yra labai aiškios, labai tikslios. Ir aišku, kaip ir kodėl tie žmonės atvyksta į Europos Sąjungą. Tad tai yra labai svarbus dalykas ir dėja dažnai kėl nesusipratimų šio klausimu. Tas nesusipratimas vis iškyla ir iškyla darybų metu. Tiek dėl T-tip diskutuojant, tiek dėl CETA. Nekalbame čia apie darbuotojų judumą. Nekalbame apie Europos darbo vietų užėmimą. Toliau. Norėčiau paminėti ką dalykų apie tai, ką kalba nuom, e, nuomonė. Šeštas ypač punktas svarbus. Ten kalbama apie paslaugų teikimo mechanizmus ir ypač, kai yra dar atlikom pažydimai. Nuostatas, kurios aptarė pažydimus. Tai norėčiau pasakyti, kad šiuo metu Pakistanas dėrybų metu yra patikęs pasiūlymą, kuris remiasi 28-ojų atikamų straipsnių dėl e, stačių peržiūros. Ir svarstama šitas pasiūlymas yra. Taigi tas dalykas, dėl kurio čia nuogastavimai jau yra aptarinėjimas. Toliau septintas e, nuomonės punktas, kur kalbama dėl dokumentų, visų dokumentų paviešinimo. Tai ponia Morašatie paminėjo tą svarbų dalyką, kuris yra labai svarbus ir mums, kad dėrybų atveju reikia mm, gabėti išlaikyti savo dėrybinę poziciją. Ir Štai turime dabar lygmenę situaciją, kai yra 23 dar kiti dalyviai. Ir jie poziciją savo neviešino, mes paviešintume, tai labai apsunkintų dėrybų mūsų eigą. Žinoma, vėliau bus viskas paviešinta, kad taip numatomos tarptyje yra, taryboje bus apie tai kalbama, taip pat e, prekybos komitete bus kalbama, e, Europos parlamento inte komitete bus kalbama. Visi TISA dokumentai yra pateikiami šiems dokumentams, tačiau dėl viešumo tai vis tik reikia išsaugoti dėrybinės galimybės mūsų pozicijos. Reikia pab... Taip pat reikia pabrėžti beje, kad pamatiniai dokumentai jau yra viešai prieinami. Įskaitant ir beje komisijos mandatą, dirbų mandatą, taip pat ES pasiūlymą Ir čia mes elgiamės daug skaidriau negu mūsų partneriai. Taip pat ir ypač pozicija dėl finansinių paslaugų, taip pat yra svarbus šis aspektas. Toliau. Paskutinis dalykas, norėčiau atsakyti klau... Įskirti e, klausimą, kurį uždavė ponė Hulskog dėl statistikos ir dėl domenų rinkimo bei dėl tų minėtų kategorijų. Tai tikrai svarbus dalykai, statistika nėra renkama, mes neturime šių domenų, komisijos tarnybos jų neturi. Esame anksčiau parašę valstybė narių pateikti šios duomenis. Dėja, valstybės narės taip pat neturi tokių duomenų. Ir na, priežastis yra gana paprasta. Atvykimo statistika į Europos Sąjungą yra renkama valstybių narių ir perdodama Eurostatui. Ir tai yra daroma pagal migracijos kategorijas. Ir ES yra keturios kategorijos, formalios kategorijos, kurios numato sutartys tos kategorijos. Ir tos kategorijos nėra įtrauktos į valstybių narių sistemas. Taigi valstybės narės ima, paima tas kategorijas ir tuomet palygina, kaip tos kategorijos dera prie jų sistemos, kaip galima klasifikuoti. Todėl trūksta dėl tos būtent atvykimo duomenų. Nes jie renkami kitaip, vis tikslams. Dirbame šio klausimo kalbame su valstybės narėmis, siekiam užtikrinti daugiau skaidrumo šį klausimą. Ir jau kiek geriau suprantame, kaip, kaip atitinka kategorijos, kurias iš vienos pusės mm, migracijos kategorijos, iš vienos pusės kaip atitinka darbo kategorijos, nes visą tai yra kiekvienos valstybei nariai konkrečiai taikomi dalykai. Ačiū. Dank. Dėkoju komisijai. Šis paskutinis pasisakymas dar sėkiai įrodė, kad šios dėrybos yra labai įdomios ir nuomonės yra įvairios, o mūsų komitetas taip pat turi prisimti didelę atsakomybę Pakeitimus galima teikti iki spalio 20 dienos. Pranešimas bus tvirtinamas MPL komitete e, gruodžio 3 dieną, o INTA e, gruodžio 10 svarstys jį, o kitais metais dar tiksliai nežinome, ar e, sausio ar vasario mėnesį jis bus plenarinės sesijos darbo tvarkiai trauktas. Taigi, Tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. Kitas posėdis vyks lapkričio 10 dieną nuo 9 iki 12.30 ir nuo 3 iki 6.30 Briuselėje. As, viena asmeninio pobūdžio pastaba. Jeigu pasakyta 9 valandą, tai aš noriu paprašyti jūsų kolegoms priminti, kad tai ir reiškia prasideda 9 valandą, o ne pusę 10. Visiškai nenaudinga mūsų komitetui, jeigu mes su komisija norėtume kalbėti apie tai 9 valandą, o e, kolegos nesusirinks. Taigi dėkoju Jums ir sėkmės.